Thank you, Mr. Commission. Dėkoju paskirtajam komisijos nariui. Dabar pradėsime diskusijas. Ir pirmajam EPP vardu kalbėti suteiksiu žodį ponui Burkardui Balciui. Ačiū pirmininkė. Lorde Hilai. E, du klausimai, kurie mums ypatingai svarbus. Pirmiausiai, ES finansų finansinės institucijos atrodo e, daros vis sudingesnės savo teisinę formą. Atsiranda deleguotų aktų daug dėl techninių standartų, dėl to smulkiam verslui labai sunku sėkmingai dėkti verslo modelius. Komisija privalo užtikrinti proporcingumą teisės aktuose, kuriuos siūlo uh, Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs, kaip būsimas komisijos narys, ketinate užtikrinti tai, kad e, proporcingumas neatneštų ne pernelyg daug e, teisės aktų reglamentavimo. Mano antras klausimas. E, jis yra susijęs su poveikio vertinimu, kurį neseniai, prieš keletą metų atliko Europos parlamentas apie įvairių gairių vientisumą, nuoseklumą. Uh, kaip jos dera prie rinkos ir kaip jūs šios įtie dirbsite. Dėkuoju, ponė Balts. Manau, kad jūs paminėjote du labai svarbius dalykus. Kaip e, užtikrinti deramą pusiausvyrą reglamentavimo srityje ir kaip užtikrinti, kad mes apskritai sugebėsime užsitikrinti proporcingą reglamentavimą ir veiksmingai taikyti skirtingose sektoriuose dėl proporcingumo. Galiu atsakyti jums e, taip ir tikriausiai kartuosiu tą šiandien keletą kartų. Labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą. Reikia veikiančių taisyklių, bet taip pat e, reikia prisiminti, kad e, nėra e, visas verslas e, toks pat vienodas ir negalima taikyti visko absoliučiai vienodai. Jeigu pasižiūrėsime, kaip reglamentai visi kokį poveikį turi, manau, turime apie tą bendrą poveikį galvoti ir jeigu aš būsiu e, patvirtintas, aš apie tai galvosiu daugiau, gilinsiuose. Prieš šį klausimą e, buvau susitikęs su skirtingų frakcijų atstovais ir e, iškeltas man buvo klausimas, ar būtų e, verta pasižiūrėti plačiau į bendrą taisyklių poveikį skirtingose srityse. Ir aš instinktyviai atsakiau, kad tai būtų protinga veikti. Vienas iš reglamentavimo iššūkių man uh, yra tai, kad nepaprastai daug veiklos vyksta šioje nepaprastai sudėtingoje srityje. E, yra daug įvairių e, mažesnių teritorijų ir manau, kad reikia pasižiūrėti į visumą ir aš tą e, sieksiu padaryti, jeigu būsiu paskirtas. Dėkoju. Dabar Eliza Ferreira socialistų vardu. Labai ačiū, pirmininkė kad dialogas būtų lengvesnis, kalbėsiu angliškai. Dėkuoju, kad atvykote pas mus. Jūs savo atsakymuose raštu parlamentui pasakėte, kad negalite vienašališkai įsipareigoti pasiūlyti kokios nors iniciatyvos. Tačiau Europos komisija, tai yra institucija, kurioje jūs ketinate dirbti, aktyviai dalyvauja kuriant bankų sąjungą konstruktyviai bendarbiaudama su Europos parlamentu, jūs tikriausiai tą žinote. Bankų sąjunga yra pagrįsta trimis ramščiais. Mes jau įkūrėme bendrą priežios mechanizmą, bendrą e, pertvarkos mechanizmą. E, likusi dalis, kaip jūs kas pavadinote, yra trečiasis e, ramsis, tai yra bendra indėlių garantijų sistema. Be, ir, ir, ir reikia dar spręsti tą problemą, užtikrinti ryšį tarp bankų valstybių. Ir noriu paklausti jūsų apie pasiūlymą dėl e, bendros indėlių garantijų sistemos, tos likusios dalies neišspręstos. Ar jūs tą ketintumėte padaryti iki kitų metų pabaigos ir kokia būtų tokios sistemos struktūra? Labai ačiū. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti apie bankų sąjungą, kuri yra nepaprastai svarbi ir būtų esminė e, mano darbe. Jūs sakėte, tai, kad e, beveik didžiausias prioritetas yra e, baigti dėlioti dėlionę. Ir turime užtikrinti, kad turėsime deramas priemonės, E, kad galėtų veikti bendras pertvarkos fondas. Žinau, kad daug kas daroma šioje srityje. Taip pat e, turėsime dirbti dėl tam tikrų sustarimų, taip pat nu, backstop priemonių. Žinau taip pat, kad pastaraisiais mėnesiais e, buvo kalbama labai daug apie bankų sąjungą apskritai. Mano nuomonė, prioritetas bent jau man būtų įgyvendinti visą procesą, kaip kad numatyta, ypač dėl indėlių garantijų sistemos. Pasiūlymai yra rengiami ir ar aš iki e, kitų metų pabaigos pateikčiau pasiūlymą, negaliu garantuoti to, negaliu pasakyti. Tačiau mes turime pasižiūrėti, kaip veikia atskiros indėlių garantijų sistemos ir mes turime daug galimybių apsvarstyti visus dalykus ir paprastai tai parlamentas veikia. Kei Simborn ECR. E, dėkoju Lorde Hilai, aš ne velsietiškai kalbėsiu, bet angliškai šiandieną. Norėjau paklausti e, jūsų apie e, dalykus susijusius su rinkomis, bet gal vėliau apie tai. Jūs e, pasiūlytas kandidatu, tiksliau mūsų komitetui pranešta apie jūsų kandidatūrą prieš porą savaičių ir užkulisiuose koridoriuose daug buvo kalbama apie jūsų patirtį. Dvi bendrovės, kurios gerai pažįstamos e, parlamentui, e, dvi komunikacijų bendrovės atsispindi jūsų gyvenimo aprašyme. Bell Pottinger pavyzdžiui ir jūs, ir Quiller Consultants, ir jūs e, pastarai esate įsteigęs. Gal galėtumėte paaiškinti, koks yra jūsų vaidmuo šiuose bendrovėse ir ar turite kokiu nors ryšių dabar su jomis. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti apie tai. Ir daugiau pakalbėsiu apie Quiller Consultants. Aš 98 metais šią bendrovę įkūriau. E, kiti darbai jau gal e, atlikti prieš 25 metus, aš nebe, nebe gerai, nebeprisimenu visko labai gerai. Taigi mes sukūrėme nuo nulio šį verslą, aš sugebėjau įdarbinti žmonių, kurie e, mokė mokesčius pardaviau savo šią įmonę prieš 8 metus, prieš ketverius ją palikau, bet ji toliau veikia. Dėl to ar aš turiu kokią, kokiu nors ryšių su šia įmonė, kai buvau pakviestas į vyriausybę kaip švietimo e, ministras pagal tvarką paskirimų mūsų šalyje aš apsisprendžiau per keletą valandų ir nutraukiau ryšius. Aš turėjau šiek tiek akcijų, bet atsisakiau jų, kai pardaviau verslą. Ir e, tuo metu e, pagal visas taisyklės visa informacija buvo pateikta, kai aš tapau ministru. Ir jeigu yra koks, koks nors, siekiau išvengti bet kokio uh, įtarimo, kad, yra, kad gali būti interesų konfliktas ir aš, kai buvau skiriamas į vyriausybę, viską labai greitai sutvarkiau. Jeigu dar yra abejonių, tai galiu pasakyti, kad interesų konfliktas yra labai rimtas rytis, mes į tai turime žiūrėti labai rimtai. Kla E, esmė, dėl ko klausima, ar egzistuoja interesų konfliktas, yra tai, ar galima turėti finansinės naudos iš akcijų ar e, dalyvavimo valdymo organuose. Aš neturiu jokių akcijų ir nesu jokios įmonės valdymo struktūrose. Dėkuoju dabar Silvi Gular Aldevardu. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju. E, jums. Aš pacituosiu jūs, nors e, nekalbėsiu angliškai vien dėl to, kad noriu atsakyti jums už tą Moliero kalbos pavartojimą. Jūs kalbėjote apie e, bankininkystės instituciją ir reikia pagal e, bendrą priežios mechanizmą, kad dauguma valstybių narių ten būtų ir jūs sakote, kad jau viskas veikia ir atrodo, kad e, priežios mechanizmas veikia ir ne, Europos centrinis bankas ir veik, tiksliau nekenkia Europos bankų institucijos veiksmingumui. Man atrodo, kad atsirado vis tik tai bendrojoje rinkoje tam tikra e, spraga ir dėl to, be to valstybės narės turi veto teisę. E, Atsiprašau, jeigu aš ką nors negerai padariau su Moliero kalba. E, pradžioje e, atsiprašau visų e, prancūzakalbių. Dėl jūsų klausimo esmės. Konkretu, konkrečios priemonės, kurios buvo patvirtintos Europos e, bankų institucija, bankų sąjunga. Tuo metu viskas atsirado dėl tam tikrų ypatingų aplinkybių ir kiek aš žinau iš e, tų dalykų, į kuriuos įsigilinau, e, viskas funkcionuoja. Aš galiu Jums trumpai atsakyti šį klausimą, ar uh, E, manau, kad tai yra deramas modelis, ar taip turėtų būti daroma ir kitose srityse. Manau, kad tai yra išplėtota e, konkrečiomis aplinkybėmis, kuriant bankų sąjungą ir galvojant apie eurozonos valstybės ir jai nepriklausančią šalis. Ačiū. Mat, ką tik vardu. E, Gerbimas paskirtasis komisarė, 12 metais birželį taryba e, nutarė atskirti valstybių ir bankų skolas ir Airijos vyriausybė tuo metu pasakė, kad tai esminis pokytis ir e, Airijos e, žmonės, mokesčių mokėtojai tuo metu buvo sumokėję labai daug pinigų gelbėti bankams ir tai sakė, kad e, didė, kad viskas pasikeis. Ir um, matome, kad labai nedėlė gyventojų dalis, mažiau negu 1 procentas, e, sumokėjo už 40 procentų uh, bankų krizės kaštų. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs iš esmės uh, pritarsite Airijos vyriausybės e, prašymą, galbūt ir kitų vyriausybių, e, retrospektyviai atgalinę tvarką rekapitalizuoti bankus ir kad ar tai galėtų padėti ES ekonomikos atsigavimui. Dėkoju už klausimą. Aš suprantu, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus airijos žmonėms, nes jie išgyveno didžiulius sunkumus prieš keletą metų. Taip pat žinau, kad šis klausimas buvo plačiai svarstomas visose eurozonos valstybėse. Man buvo pasakyta, kad teisinė prasme tai yra įmanoma Europos stabilumo mechanizmo kontekste e, atgalinė data rekapitalizuoti bankus. Taip yra, bet aš bijau, kad negaliu duoti jums e, jokio įsipareigojimo Šį klausimą reikia spręsti kiekvienu konkrečiu atveju atskirai ir eurozonos šalys vienbalsiai turės priimti sprendimus, bet e, tai sritis, e, kuriai vadovaus kolega Pieras Moskovisi. Tačiau e, jeigu šis klausimas taps aktualus Aš dirbsiu kolegijoje ir toje grupėje, kuri svarstys šį klausimą. Ir esu tikras, kad atsižvelgiant į aplinkybės, e, pritarus valstybėms narėms, kiekvienu atveju atskirai e, sprendžiamai bus e, klausimų sprendžiami. Dėkuoju dabar Svenas Gygoldas Žaliųjų vardu. Lorde Hilai, sveiki. Kai vyko dėrybos dėl Masikto sutarties, ryšiai tarp Jungtinės karalystės ir ES atvėso. Norėčiau paklausti apie jūsų atsidavimą Europos reikalų. Ką jūs, kaip viešas asmuo, esate padaręs pastarųjų metų, siekdamas užtikrinti, kad ryšiai tarp Jungtinės karalystės e, ir Europos Sąjungos e, E, būtų stipresni per e, susivienimo, vienimosi procesą. Ir e, finansų sektorė žinome, kad veikia labai daug lopistų. Sityje girdėjome džiugės nuotaikas, kai jūs buvote paskirtas. Ar tikrai jūs nebūsite e, žmogus, kuris e, nežinosite deramai, kaip elgtis. Pirmiausiai, dėl mano atsidavimo, dėl siekio, kad Britanija būtų aktyvi ES narė, aš noriu dirbti šį darbą ir suvaidinti savo vaidmenį. Per pastarusius 25 metus tikrai ketvirtį amžiaus. E, tuo metu, kai vyko darybos dėl Masvio starties, aš dirbau Downing Street, e, aš taip pat dirbau e, Keneto Clarko kabinete, suvokiu visų klausimų svarbą. Junktinė karalystė taip pat tam tikrus jautrius dalykus. Aš e, dirbau e, vyriausybėje 25 metus, žinau, kad ES yra suinteresuota, jog e, Britanija būtų joje ir atvirkščiai dėl jūsų antro klausimo. Jūs klausėte apie mano verslą, aš pradėjau kalbėti apie tai Dar noriu pasakyti, kad prieš ketverius su puse metų palikau verslą ir tai yra pakankamas laikas, kurį komisija laiko pakankamu. E, po to, kai jie yra turėję įtakos postų, pradėti dirbti komisijoje. Aš žinau, kad labai gerai, manau, kad labai gerai komisija taiko tokį embargą. Uh, E, visiškai suprantam, kad piliečiams žmonėms e, gali kilti susirūpinimo, jiems rūpi, kas e, ateis ir dirbs jų labui. Aš tikrai ne dėl kokių kitokių priežasčių atvykau čia dirbti, aš neatstovausiu Londono sičiui Aš esu čia, tikiuosi, kad atstovaučiau Europos interesams ir kad priimčiau sprendimus e, dėl veiksmingesnio reglamentavimo, dėl didesnio ES e, veiksmingumo ir sieksiu, kad reglamentavimo atitinkama logika būtų taikoma visuotinai. Dėkuoju dabar e, Stevenas Wolf FDD. Sveiki, Lotte Hillai. Malonu, malonu girdėti tikrą anglišką anglo kalbą e, iš kandidato į tokį aukštą postą lūpų. Tai gana retas dalykas. Kalbėto sako, jam patiko salės susijaudinimas. Jūs, e, kai buvote paskirtas į lordų e, rūmus, prisiekėte ištikimybę karalieniai. Ir dabar jūs, jeigu būsite patvirtintas, turėsite prisiekti ES, būti visiškas nepriklausomas savo darbe, e, tarnauti bendrėsiams sąjungos interesams, e, nesivadovauti jokių vyriausybių ar institucijų, struktūrų e, ar organizacijų nurodymais. Ir Jeigu mes pasižiūrėsime į karaliaus Jokūbo patvirtintą Bibliją, e, negalima turėti keleto šeimininkų. Tai kas yra jūsų šeimininkas - karalienė ar Europos Sąjunga? Turiu pasakyti, kad viena iš privilegijų ir garbė paskutiniu metu uh, buvo susitikti su jos didenybė karalienė. Tai buvo viena iš didžiausių mano gyvenimo privilegijų. Ir aš nei sekundėj nebejojau, kad jos didenybė e, manytų, jog atsiras prieštara tarp jai duotos e, priesaikos ir, jeigu aš būsiu patvirtintas kaip komisijos narys, kitos e, priesaikos aš nematau jokios prieštaros. Thank you. Thank you. Now for the non-script Gerolf Annemans. Dabar e, Gerolf Annemans, neprisijungusiu vardu, prašom. Pone Hilai, bet aš uh, turiu politinį klausimą jums. Kodėl jūs neatsakingas už žvejybą ar kažką panašaus? Uh, ar ne todėl, kad uh, sitis yra Londone? Uh, ir kodėl e, jūs parinktas pono Junkerio kaip atsakingas asmuo už finansų rinkas. Aš matau tam tikrų paradoksų, jūs būsite skaitingas ponui Dombrovskijui. Jūs turite prisiminti, e, eurozo, kok, kokią stagnaciją atnešė euro, eurozona valstybėms narėms. Ir Junktinė karalystė buvo teisi, kai ji e, neprisijungė prie tam tikrų unifikavimo dalykų. Ir jūsų paskirimas yra tarsi paradoksas tarp siekio sukurti bendrą finansų ringą ir norėti likti E, už bet kokios e, sąjungos ribų, įskaitant finansinę sąjungą ir išlaikyti Junktinės karalystės valiutą. Dėl pirmos jūsų klausimo dalies, kodėl aš buvau paskirtas į šį kaip tik postą, e, tokį sprendimą prieėmė ponas Junkeris ir man buvo labai malonu sureaguoti į tą pasitikėjimą, Mano asmeniu taip, pareigos bus labai sudėtingos ir aš kaip galimas geriau sieksiu jas eiti ES interesų vardan. Kai sutikau su pasiūlytų e, nominavimu, e, kai mane pasiūlė ministras pirmininkas, aš nežinojau, koks bus mano portfelis e, paaiškėjo, kad yra finansinis stabilumas, e, kapitalas sąjunga, reglamentavimas ir aš e, sieksiu dirbti. E, dabar girdėjome kitokią ankstesnio klausimo versiją apie įtampą. Aš sieksiu tarnauti visų 28 valstybių narių interesams, kad ES veiktų sėkmingai ir klestėtų. Manau, kad e, visos 28 šalis to nori ir nori, kad bankų sąjunga būtų sėkminga. Ir jie atvira visoms valstybėms narėms, net jeigu jos ir nepriklauso eurozonai. Jos gali prisijungti prie bankų sąjungos bet kada. Aš e, pastarosiomis savaitėmis apie tai kalbėjau su daugeliu žmonių. Taip egzistuoja tam tikros įtampos dėl kai kurių klausimų, bet užduotis, e, kurią turime, jeigu aš galiu pasakyti, vykdyti visi kartu, kad išsklaidytume tą įtampą. Mes turime to siekti visi ir tokiu būdu e, bankų sąjunga turės veikti ir net ir tie, kurie nepriklauso eurozonai, turėtų uh, patogiai jaustis įgyvendami bendras taisyklės. Ačiū, Gunas Hokmarkas. E, Dėkoju. Paskirtasis komisijos nary, Jungtinė karalystė yra stiprios ES sudėtinė dalis ir tikėkimės, kad jūs galėsite atlikti labai svarbų vaidmenį. Turiu du klausimus. Pirmiausia, kaip jums E, planuojate koordinuoti pasiskirstimą pareigomis, e, nes ir jūs, ir paskirtasis Maskovisi, ir Katainin e, dirb šioje srityje. Kaip jūs planuojate, kaip kas bus atsakingas už ką ir kaip bus galima pasiekti veiksmingo darbo? Ir kaip jūs planuojate koordinuoti šį darbą? Antra, visi kalba apie kapitalo rinkų sąjungą, tačiau nedaug kas gali ją apibrėžti. Kaip jūs tai padarysite? Turiu galvoje, kad Europos finansų rinka yra susiskaidžiusi ir mes nepasinaudojame savo turimais pajėgumais ir kalbu ne tik apie finansų rinkas, bet apie visą ekonomiką. Kaip užtikrinsite investicijas, įmonių finansavimą ir augimą. Visų pirma, dėl to svarbaus klausimo susijusio su koordinavimu. Mano nuomonė, e, komisijos narių e, bendras darbas ir koordinacija ir narių skatinimas E, tai atlieka vicepirmininkas ir manau, kad pati idėja yra puikia. Labai gerai, e, kad mes jau bandome atsisakyti to suskirstimo griežto nes yra labai daug klausimų, kurie yra tarpusavyje susiję, juk, kaip žinote, ir mano, situa mano, mano portfelė priklauso ir finansų rinkos, ir tai susiję su darbo vietų kūrimu, taigi labai svarbu apjungti visus siekiant bendro tikslo, taigi aš pritariu tam. O dėl mūsų praktinio darbo organizavimo, tai žinau, kad Jean-Claude Juncker nusintė laišką parlamento pirmininkui Šulcui ir e, buvo tame laiške apibriešta komisijos narių atsakomybė ir aš suprantu, kad labai daug kas priklausys nuo asmeninių santykių tarp žmonių. Aš pasiryžęs esu bendrauti ir su poniu Maskovisi ir Katainen ir Dambrovskiu e, taip, kad mūsų darbas būtų veiksmingas. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Labai svarbi yra atskaitomybė ir mes turime labai aiškiai nustatyti, kas bus atsakingas ekon e, komitetui, kas atvykti komiteto posėdžiui ir pasiai, e, pasiaiškins. Taigi aš Manau, kad tai bus labai svarbi mano darbo sudėtinė dalis. Dėl kapitalo rinkų sąjungos, na, tikiuosi, kad dar kas nors užduos tą patį klausimą, dabar jau nespėjau atsakyti, bet manau bus proga dar. Ačiū. Toliau Jakob von Feitzeker, socialistų frakcijos vardu. Ačiū kadangi jūs buvote ir valstybinio sektoriaus, ir privataus sektoriaus atstovas, ir dirbote patarėjų. Tai e, leiskite pasitairauti jūs apie bankų sąjungą ir jos e, santykius tomis šalimis, kurios nepriklauso bankų sąjungai. Matome, kad e, bendradarbiavimas yra geras Ir Europos Sąjungoje buvo sukurta bankų sąjunga. JAV dėl to atsirado griežtesni eksteritoriniai reikalavimai, nes bankai veikia skirtingose jurisdikcijose. Ir dabar galvoju, Ar būtų galima, ar planuojate, kad bankų sąjunga e, nustatys tokius pat griežtus reikalavimus tiems bankams, kurie veikia ne Europos sąjungoje, ar, kaip jūs minėjote savo žanginėje kalboje, bus nukreiptas dėmesys e, e, dėl mokesčių mokėtojų mokamų lėšų ir finansinių institucijų veiklos. Na, tikrai Jean-Claude Junkeriui mano patarimo turbūt nelabai reikės tuo klausimu, o dėl svarbiausio klausimo dėl bankų sąjungos ir kitų dalykų, manyčiau, kad pirmiausiai visada verta priminti tai, nes piliečiai labai jautriai reaguoja į visas įtampas, Aš gimiau šalyje, kuri nėra bankų sąjungos šalis. Taigi dabar mm, aš esu įsitikinęs, kad galėsiu atlikti tą vaidmenį, kadangi jis atitinka bendruosius ES interesus. Yra viena, e, nuo, viena taisyklė, nuostatos, bendros nuostatos dėl bankų sąjungos veiklos ir tai yra labai svarbu. O dėl to klausimo dėl ekstrateritorialumo, taip, yra tokių atvejų. Kartais JAV mėgina reglamentuoti savo bankų veiklą pasauliniu mastu ir tame tarp ir tų bankų, kurie veikia Europoje. Taigi mes turėtume susitarti su JAV, kad pripažintume vieni kitų reikalavimus Ir yra populiarus požiūris, kuris vis labiau pasigirsta G20 ir manau, kad mes su jumis ir su kitais kalbėsimės, kaip pasiekti e, tų problemų sumažinimą, tų problemų, kurias jūs paminėjote. Ačiū. Toliau e, klausimą užduos vicepirmininkas Markus Weber. Ačiū. Šekspyro kalba nekalbėsiu, nekalbėsiu ir Moliero kalba, o leiskite pasisakyti Giotės kalba, kurios kaip ir trūko. Taip pat Heseno kalba. Pirmiausia, dėl skaidrumo. Teigite, kad visi jūsų kontaktai bus vieši. Aš norėčiau pasiteirauti, dėl tam tikrų jūsų rezultatų teisėkuros rytyje, nes ir Oxfam, ir Londono sitis, ir kapitalų rinkų sąjunga. Ar tai bus bankų sąjungos išplėtimas eurozonoje ar tai bus bendros rinkos išplėtimas. Taip pat norėčiau paklausti apie dvi didelės problemas - ilgalaikės investicijas ir ES finansavimą. Kaip kapitalų rinka galėtų prisidėti prie šios sektoriaus? Ačiū už šiuos iš tikrųjų tris klausimus. Dėl skaidrumo Mano požiūris bus toks. Visų pirma, laikysiu savo pirmtako požiūrio. Jis tikrai užtikrino, kad visiems buvo aišku, su kokiamis organizacijomis jis bendrauja. Taip pat e, komisijos pirmininkas pritarė tam, kad būtų privalomas lobistų registras – Ir tam aš irgi pritarsiu. Kai dėl susitikimų, tai laikysiuos tokio principo. Susitikinėsiu su tais asmenimis, kurie turi teisėtų interesų dėl politikos formavimo, taigi vartotojų organizacijos, piliečių organizacijos atlieka svarbu vaidmenį E, taip pat finansų, finansinių klausimų stebėsenos organizacijos. Svarbu, kad piliečiai turėtų priemonės, kaip galėtų įsitraukti iš jų techninių klausimų sprendimą. Taigi stebėsiu visą šią sritį, kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą. Ir komisijos pirmininkas savo laiške man labai aiškiai nurodė, kad tai yra projektas iki 2028 metų. Ir mano užduotis bus užtikrinti, kad tai būtų pasiekta iki 28. 28 valstybėms narėms ir tai bus bendras projektas. O dėl ilgalaikių investicijų. Tai e, žinau, kad jau yra pateiktas pasiūlymas dėl to, kai būtų galima skatinti e, ilgalaikių investicijų fondus ir aš norėčiau šį klausimą spręsti kaip skubų prioritetą. Ačiū, pasižymėjome dėl privalomo skaidrumo registro, registro o dabar žodis Pone Peres. Gerbimas kandidatė. Parlamente buvo kalbama apie finansinės krizės svertus, nes mes manėme, kad tie svertai yra būtini. Ir Arlin Makarti, e, jūsų tevinai nelabai daug padirbėjo, aš e, žinau, kad jinai yra salėje, sveikinu ją. Ja. Ir mes dirbome labai ryštingai, rengdami direktyvą, e, kuri skirta e, užkirsti kelią finansų sistemos naudojimui, pinigų plovimo ir teroristinės veiklos finansavimo tikslais. Ir nori taip pat e, rem, rengėme tekstą dėl įmonių socialinės atsakomybės, bet tie tekstai nebus jūsų portfelėje. E, kita vertus, aš manau, kad e, vis tiek e, tai yra labai svarbu kapitalo sąjungai ir finansų stabilumui. Visų pirma, dėl konkretaus klausimo, na, nemanau, kad tai tą reiškia. Bet ponas Junkeris prieimė sprendimą ir norime, kad šie klausimai būtų sprendžiami kaip įmonių valdysenos klausimai. O dėl šio klausimo esmės, tai galėčiau pasakyti, kad tie dalykai bus aptarti visame, visoje komisijos narių kolegijoje. Ir ta prasme dalyvausiu šios darbe susijusime su šia tema. Tikrai pozicija yra labai aiški, teisės aktas buvo patvirtintas. Esu įsitikinęs, kad komisijos nariai ir komisijos nariai Jūrova ir aš e, dirbame tuo klausimu. Esu įsitikinęs, kad paskatos turi būti tinkamai suderintos su veiklos rezultatais ir kol kas tai buvo viena iš problemų. E, nebuvo tokios pusiausvyros ir žmonės dirbo neatsižvelgdami į ilgalaikius interesus, ilgalaikius akcininkų interesus ir galų gale dėl to atsirado problemų. Taigi tikrai stengsiuosi spręsti šį klausimą. Manau, kad pasiūlymai yra susiję su e, įvairiais klausimais susijusiais su grinaisiais ir kitus, kitais dalykais ir iš tikrųjų turi būti tinkamos ilgalaikės paskatos. O dėl mūsų tolimesnių žingsnių tai vyksta procesas. Žinau, kad mano pirmtakas E, dirbo su Europos bankų institucija ir mes e, atitinkamų laikų sužinosime apie rezultatus ir žinosime, kaip kolegos veiks šiuo klausimu. Ačiū. Dabar Imko komiteto vardu klausimą užduos ponas Makaras. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paminėti pono Junkerio laišką. Rašoma, kad jis nori užtikrinti reglamentavimo socialinį teisingumą šioje srityje. Ir mano klausimas būtų toks. Kaip jūs tai suprantate? Kaip jūs užtikrinsite tą socialinį teisingumą? Ir kaip ketinate uh, E, panaikinti tuos e, neteisingas, tas neteisingas skatinimo priemonės. O kitas klausimas yra susijęs su bendros rinkos integracija. Ar tai reiškia, kad mums reikia integruoti ir finansų rinkas? Ar jūsų nuomonė reikėtų griežtesnio reglamentavimo, kalbant apie finansų rinkas? Ar tai būtina? Kalbant apie bendrą rinką. ir stengiantis pritraukti tinkamas investicijas, kaip ketinote įgyvendinti alternatyves finansavimo galimybės? Pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl to, kaip skatinsime investicijas į rinkas. Manau, kad galime pasitelkti daug būdų Pirmiausia, kalbėdamas apie kapitalų, kapitalo rinkų sąjungą, pradėsiu, at, pradėsiu nuo aiškios analizės, nustatysiu visas kliūtis, kurios trukdo veiksmingai judėti kapitalui visoje Europos Sąjungoje, o atlikęs šią analizę ieškosiu problemų sprendimų. Taigi tai bus toks požiūris iš apačios į viršų, nes žinome, kad kai kurios valstybės narės teigia, kad nėra didelių problemų, kad mažos ir vidutinės įmonės gauna finansavimą, tačiau e, kitos valstybės narės e, užduoda tokį daugiau e, globalesnio pobūdžio klausimą. Tai yra, kaip geriau suderinti potencialias investicijas, kurios dabar yra išaldytos, ir kaip jas teikti toms įmonėms, kurios nori ir gali aukti kalbant apie Europos ilgalaikių investicijų fondą, USITS direktyvą, manau, kad tai yra labai tinkamas modelis ir lėšos bus nukreiptos į infrastruktūros projektus e, e, ir galbūt į mokslo sritį E, kalbant apie finansavimą mažoms ir vidutinės įmonėms, labai svarbu, kad būtų kuo daugiau informacijos, nes e, susiskaidžiusioje rinkoje investuotojai nedaug žino apie mažas ir vidutinės įmonės, į kurias galėtų investuoti. Taigi labai svarbu, kad integruotoje rinkoje e, būtų geriau keičiamas informacija. O dėl socialinio matmens tai visoje savo veikloje noriu galvoti apie naudą Europos piliečiams ir apie tai, kad nebūtų neteisingų paskatų, kad nebūtų skatinamas neteisingas elgesys. Ačiū Elsbieta Fotiga, ECR. Ačiū pirmininkė paskirtasis komisijos nary, kadangi jau iš dalies atsakėte į tą klausimą, kurį, čia, kurį norėjau užduoti. Tai e, norėčiau pacituoti kai kurios jūsų teikinius ir užduoti labai paprastą klausimą. Kaip suderinsite eurozonos ir ne eurozonos valstybių narių interesus? Kaip atstovausite abi grupės? Manau, kad iš dalies didžiausias iššūkis, kuris manęs laukia, yra toks pats, bet jis atspindi tą iššūkį, su kuriuo susidūrė Mišelis Barnie. Jis labai atvirai apie tai kalbėjo ir teigė, kad visiems kyla šių problemų, nes ES visi yra arba eurozonos narės, valstybės narės piliečiai arba ne. Taigi, kai buvo paskirtas Mišelis Barnie, jis irgi susidūrė su tokiais patišūkiais. Taigi bereikalo buvo tikimasi, kad jis neįstengs suderinti šių dviejų grupių interesų, bet e, viskas iš tikrųjų buvo priešingai. Jis puikiai susidorojo su užduotimi, taigi mano užduotis yra lygiai tokia pati. Tačiau iš kitos pusės, e, kaip ponas Barnie dirbo ES interesų labui, taip ir aš darysiu praktiškai stengsiu sustiprinti pasitikėjimą ir darysime tai pasitelkdami kapitalo rinkų sąjungą. Tai turėtų būti ta sąjunga visoms 28 valstybėms narėms. Ir tokiu būdu mes galėsime parodyti, kad galime kurti bendrą rinką visos Europos interesų labai ir visos valstybės narės galės entuziastingai dalyvauti toje sąjungoje. Tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų būsimą darbą. Reikia turėti tą tikslą galvoje, o aš darysiu viską, ką galiu, kad užtikrinčiau e, šių skirtingų interesų suderinimą ir suartinimą. Ačiū dabar, Kora van Nieuwenhuizen. Ačiū pirmininkė, paskirtasis komisarė, norėčiau grįžti prie kapitalo rinkų sąjungos temos. Paminėjote keletą dalykų apie tai, tačiau viskas dar gana neaišku. Ką jūs ketinate pasiūlyti konkretaus, ko, kokie reglamentai bus, ką reikia keisti, minėjote ilgalaikės investicijas, tačiau kokie yra konkretūs planai ir kada jie bus gyvendinti, ar planuojant pasiūlyti naujus reglamentus norėčiau plačiau išgirsti apie šias, šios dalykus. Dabar atrodo viskas e, gražus šūkis, sujungime kapitalo rinkas, bet ką planuojate e, realiai be tų gerų ketinimų, kurios išdėsite? Kaip ką tik sakiau, manau, kad pirmasis žingsnis, kuris skamba proziškai, tačiau aš praktiškas, pragmatiškas žmogus, yra pirmiausia nustatyti, kokios yra šiuo metu kliūtis, kurios kliūda laisvam kapitalo judėjimui. Nenorėčiau pradėti nuo grandiozinių vizijų, kuris, e, sąžininkai sakant, e, aš tik tai esu nominuotas dvi savaitės, tai turbūt manytumėte, kad aš išprotėjau, jeigu aš pavėjus sakvaičių pasakyčiau viską, štai ką mes darysime šios penkerius metus. Aš aiškiai suprantu, kad aš noriu viską daryti žingsnis po žingsnio, pradėti nuo analizės. Kaip sakėte, kai kuriuose sritėse gali būti reikės reglamentavimo pokyčių, visai tikėtina tai, ar panaikinant kliūtis, ar palengvinant kitų, veiklą kitose sritise. Pavyzdžiui, dažnai keliamas klausimas, kaip skatinti investicijas į geresnės kokybės e, vertiminės popierius. Ko gero, tai reikės daryti ir tikiuosi, kad mums pavykti tai padaryti tokiu būdu, kas atblokuos investicijas, ne padidinant rizikos, kurios niekas nenori. Todėl Noriu paprašyti jūsų, paraginti jūs e, pademonstruoti šiek tiek kantrybės, nes skubėti ir daryti klaidą būtų klaida, tačiau aiškiai sakau, kad kaip mums įgyvendinti kapitalo rinkų e, sąjungą, kaip tas kliūtis nugalėti, tikrai e, norėčiau šį darbą dirbti, jį gerai aptarus, e, pasikonsultavus plačiai su jumis ir stikinus, kaip elgtis toliau. Ole Ludvigson, socialistai ir demokratai. Ačiū. Sveiki, paskirtasis komisarė. Galbūt švedų kalba nėra lengviausiai suprantama, bet kaip ten bebūtų. Pavasarį priimti teisės aktai užtikrinantis teisę turėti banko sąskaitą. Kiekvienas vartotojas turi teisę e, atsidaryti sąskaitą ir joks bankas negali tos teisės paneigti. Darybų procese e, Britų vyriausybė protestavo prieš tai, nenorėjo priimti tokių teisės aktų, nenorėjo suteikti visų teisės, teisų vartotojams. Šis teisės aktas dabar turi būti gyvendintas valstybės narėse. Klausimas. Jeigu kuri vyriausybė bandys iki galo neįgyvendinti šios direktyvos, ką jūs darysite? Ar leisite tam įvykti? Ar būsite griežtas ir garantuosite, kad visos vyriausybės padarytų, ką jos turi daryti? Ar užtikrinsite, kad teisė į banko sąskaitą būtų teisė prieinama visiems vartotojams? Trumpas atsakymas jūsų klausimą yra taip. Galėčiau čia ir nutilti, jeigu norėtumėte, nes akivaizdu, tokia yra pareiga. Kai įstatymas priimtas, jo reikia laikytis. Bendras požiūris mm, į teisės aktų prieimimą ir reguliavimą yra toks, kad reikia žvelgti viską proporcingai. Tačiau, kai įstatymas yra priimtas, e, jis turi būti taikomas. Jeigu galėčiau mostelėti burtų lasdelę, tai aš norėčiau, kad būtų mažiau įstatymų, tačiau tokių, kurie veikia, yra, kurie įgyvendinami, nes yra daug įstatymų, į kuriuos žmonės nekreipia dėmesio. Žinoma, bet kalbant bet kokią atsakomybės rytį, tai mm, įstatymas yra įstatymas. O kai dėl e, problemos, kurią jūs iškėlėte, vienas iš dalykų, kurį aš tikrai norėčiau padaryti ir aš žvelgiu dabar į jūs, prašydamas jūsų man padėti, tai yra išsiaiškinti, kaip per penkerius metus rasti daugiau būdų piliečiams pasiūlyti daugiau naudos iš naudojantis finansų paslaugomis. Vienas iš iššūkių yra ES paversti konkrečių daiktų nes daug piliečių sako, nemato, ką jie gauna iš tos ES, tai jie atrodo, jaučiasi nutolę. O jeigu galėtume pirštų parodyti konkrečius dalykus, ką ES duoda, ar tai būtų tarptinkliniai mokesčiai, ar e, bank, bankinės paslaugos, tai aš norėčiau, kad kartu mes jomis dirbdami atmintume vartotojus ir tą naudą, kokią galime jiems pasiūlyti per, per užtikrinami geresnius produktus milijonams piliečių. Ačiū dabar Sirpa Pietkainen, EPP. Ačiū. Dabar užduodamą klausimą norėčiau pažvelgti į priekį, e, kalbant apie kapitalo rinkas. Aš pasisakau už, e, už integruotą požiūrį, kalbant apie įvairius sektorius. Ir todėl klausimas e, kyla dėl to, kad turime iššūkius su išteklių veiksmingų panaudojimu ir e, kad reikia atsižvelgti į aplinkos iššūkius visose politikos rytise. Kaip jums atrodo, kokią įtaką tai darys e, finansiniams reglamentams. Aišku, nesitikiu, kad detaliai pacituosit, pacituosi, pacituosite tuos darbus, kurių imsitės. Tačiau yra daug dalykų, kur, kurie yra susiję tarpusavyje ir, ir yra tie, tie dalykai turi takos, kurie susiję su aplinkos apsauga ir panašiai. Na, manau, kad ką dabar be pasakyčiau, E, bus laikino pobūdžio žodžiai. Tačiau vienas iš dalykų, apie kurį e, ką tik kalbėjau, ilgalaikių investicijų fondą ir kaip jį panaudoti, nukreipiant pinigus, pavyzdžiui, infrastruktūros projektus ar e, konkrečią MVI veiklą. Ir ar plačiau žvelgianti viską per klimato kaitos prizmę. Tai tai galėtų būti dar vienas sritis, kur būtų galima skatinti tam tikrą elgesį. Žinoma, yra būdų suteikiant paskatas per pinigų skirimą ar kapitalo reikalavimų keitimus, kuomet galima nukreipti investicijas į tam tikras rytis. Aišku, mano prioritetas būtų tiesiog santechniką sutvarkyti, kad pinigų srautai galėtų judėti. Manau, kad kolegijoje diskusijos apie socialinius ar kitus prioritetus e, taip pat kils Ir šis klausimas gali kilti taip pat svarstant 300 milijardų eurų fondą, apie kurį kalba, kalba ponas Junkeris, o mano darbo dalis būtų e, paskatinti privatojus sektorių čia prisidėti. Manau, kad čia būtų tas formas, kur būtų galima analizuoti šios svarbus klausimus, bet aš mielai ir su jumis apie tai mielai paskalbėsiu. Ačiū, toliau Fabio Demazi. Guja frakcija. Aš kalbėsiu karlenės kalbą, bet su vokišku akcentu. Pone Hilai, kokie finansinių institucijų, kokius, kokiais finansinių institucijų atstovais sustikote, kai buvote e, paskirtas pono Junkerio šioje sryčioje atstovauti? Po to minėjote Finance Watch organizaciją. Yra E, kilęs konfliktas dėl šios organizacijos finansavimo iš šio parlamento lėšų. Ar iš toliau bus pasakysite už tokį finansavimą? Trečia, aš skaičiau jūsų atsakymus e, labai atidžiai, tikiuosi, kad tai buvo net ne ta versija. Jūs buvote išvelgę tam tikrą konfliktą. E, ar jūs turite konkretų skaičių e, apie konkrečias subsidijas dideliems bankams ir ką ketinate dėl to daryti, kaip ketinate e, reguliuoti išteklių netinkamą paskirstimą. Galiu priminti Jums, kad visai neseniai Britų monarchai iš tikrųjų kalbėjo su vokišku akcentu. Jų anglų kalba nebuvo puikiai gana ilgai. dėl to, su kuo aš susitikinėjau iš finansinių institucijų nuo to laiko, kai esu nominuotas. Atsakymas su nieko, su viena išimtimi. Aš važiavau traukiniu į Londoną, e, skaičiau knygą Josefo Konrado. E, atsipalaiduodamas nuo finansinių reglamentų klausimą. Ne tamso širdis, bet Lordas Žymas ten buvo. Sėdėjau ramiai ir prie manęs priejo e, finansinių institucijų lobistas. Tai buvo gana gyvas pavyzdys e, to, kaip kai kurie žmonės elgesi. E, tai yra vienintelis pavyzdys, kuomet buvau tarsi ir prispaustas prie sienos traukinyje, tačiau aš dariau savo, savo biurui nurodymus dar prieš nominuot, būdamas nominuotas, kad žmonės, su kuriais norėsiu susitikti, ar tai būtų parlamentarai, ar dirbantis komisijos nariai, ar kiti žmonės dirbantis su parlamentaro institucijomis, Tik tai su tokiais žmonės, žmonėmis sustikinėjau. Taigi, antras klausimas, Finance Watch. Sažiningai, aš nežinau visų detalių, kaip šita organizacija finansuojama. Iš klausimų, kuriuos uždaviau e, generaliniam direktoratui, e, tai žinau, kad e, organizacija vaidina labai svarbu vaidmenį. Aš suprantu, kad nors iš principo galima E, galvoti, kad keista, kad vartotojų organizacija yra viešai finansuojama, tačiau dėl techninės šio klausimo esmės negalima tikėtis, kad vartotojų organizacija galės konkuruoti e, su didelėmis bendrovėmis dėl techninio sudėtingumo. Aš manau, kad ši organizacija turi dirbti toliau, aš detaliai nežinau, kaip ji yra finansuojama, tačiau turi turi būti tam tikra atsvara e, didelių organizacijų lobizmui. Atsiprašau, man baigėsi laikas atsakymai. Eva Žoly, žalieji. Pone paskirtasis komisarė, turiu du klausimus. Pirmasis dėl šešėlinės bankininkystės. Šešėlinė bankininkystė dėl didelio sudėtingumo gali sukelti naują finansinę krizę. Tačiau šalis, kurią geriausiai pažįstate, priešinasi aiškiai svarbiausiams nuostatams dėl komisijos teisėkuros pasiūlymo, dėl e, pinigų rinkos fondų regu, reguliavimo. Kokia yra jūsų pozicija dėl tų pinigų rinkos fondų vertimo kintamaisiais, e, prie, kintamosiamis priemonėmis. Ir kokia jūsų pozicija yra dėl 3 procentų buferio, e, kurį numato komisija pagal savo teisėkuros pasiūlymą. Šalis, kurią geriausiai pažįstate, griež, prie, griežtai priešinasi komisijos pasiūlymui dėl e, indeksų, tokių kaip Libor reguliavimo Ar esate pasirengęs kovoti už komisijos pasiūlymą, taip ar ne? Ar galite numatyti, kad esma, galėtų, esma būtų gali būti patikėta sistemingų rodiklių e, priežiūros funkcija? Apskritai, dėl šešėlinės bankininkystės manau, kad e, mūsų pozicija turėtų būti, e, tai yra budrumas naujų rizikų kilimui. E, kartais reikia būti atsargesniems. Pats žodis šešėlinė bankininkystė reiškia kažką šešėliško ir netrokštamo iš tiesų. Šešėlinė bankininkystė yra platus terminas, jis apima įvairius E, lėšų šaltinius ir galbūt mes nu, galėtume kai kuriuos jų skatinti, nes jeigu investicijas neteka, nebus augimo, jeigu nebus augimo, tai tai kels grėsmę stabilumui. Manau, kad visose šiose sritise, ir čia aš su jumis sutiksiu, e, reikės siekti balanso tarp veiksmingo reguliavimo ir o ne žvelgti viską taip, kad e, užkirsime investicijų tekėjimą į ekonomiką. Dėl konkrečių klausimų. Aš žinau, kad yra pateikta pasiūlymų dėl pinigų rinkos fondų. Tai yra, e, e, su, jie yra susiję su politiškai svarbiais klausimas. Aš ketinu siūlyti šios pasiūlymus toliau svarstyti ir pažiūrėsime, ką pasieksime. Aš suprantu, pateisinama dėl to CNAF, nes kai kas nori saugumo, kad reikia juk mokėti atlyginimus, tačiau aš tuo pat metu girdėjau, esu gavęs paaiškinimų, kad tai gali kelti sisteminę riziką, todėl E, toks yra pasiūlymas dėl tikrų 3 procentų kapitalo buferio. Žinoma, kad reikia dar padirbėti šiais klausimais. Mes tai darysime ir bandysime rasti kelią į priekį. Tokiu būdu, kad būtų galima suderinti stabilumo ir investicijų e, motyvus ir užtikrintų veiksmingą reguliavimą. FDD Stevenas, Stevenas Wolfas. Lorda Hilai, Atrodo, kad iš e, aplodismentų aišku, kam jūs e, tarnaujate. Daugelis konservatorių partija gyrė jūsų paskirimą, nes atrodo, kad e, Kameronas galės apsaugoti labai svarbę sritį, tai yra finansinės paslaugas. Tačiau jūsų darbo kontraktas nenurodo, kad reikia panaikinti tam tikrus reglamentus ar dar kažką. Atrodo, kad iš jūsų kompetencijos išimta e, bankininkų premijų problematika. Jūs bus atsakingas e, Katainenui ir Dombrovskijui. Ir jūs būsite tik jaunesnysis žaidėjas. Jūsų sprendimus galės uh, panaikinti ir jie, ir kiti, tokie kaip Junkeris. Ar tai nerodo, kad jūs neturite jokios galios ar įtakos, kad galėtumėte apsaugoti Londono City? Well, that... Manau, kad faktas, kad sėdime čia visi kartu, dalyvaujant tiek nemažai ekonomikos komiteto narių, rodo, kad šis komitetas ir parlamentas rimtai žvelgia į tas galės ar atsakomybę, kurias gauna komisijos nariai. Taigi, jeigu šities taškas būtų supratimas, kad komisijos nariai nedirba svarbaus darbo, o šis komitetas taip pat mm, nedirba svarbaus darbo, reiklaudamas iš jų atskaitomybės, nebūtų tas atspirties taškas, nuo kurio pradėčiau. Aišku, kad mano užduotis ir nėra. Aš e, priemiau šią nominaciją sąžiningai, tam, kad galėčiau dirbti kaip komisijos narys Europai. Aš čia netikau kaip konkrečių grupių atstovas. Mano užduotis bus užtikrinti, kad turėtume veiksmingą, gerai reguliuojamą finansinę sistemą. Aš tikiu, kad gerai reguliuojama finansinė sistema atspindi finansinių paslaugų interesus visur. Aš nematau čia jokio prieštaravimo tarp tinkamo reguliavimo ir e, sėkmingai veikiančios finansinių paslaugų sistemos. Aš manau, kad mums reikia stiprios finansinių paslaugų rinkos visoje Europoje, nes bet tokio sektoriaus, stipraus sektoriaus, nesulauksime investicijų, augimo ir darbo vietų. Jūs klystumėte, jeigu e, bandėte tai iš manęs daryti karikatūrą, manau, kad jūs tai ir darote, vedama savo vidinių politinių sumetimų. Mums reikia stipraus finansinių paslaugų sektoriaus, aš dirbsiu, kad tai pasiekčiau, tačiau tai darysiu remdamasis tuo, kad e, tam, kad e, tas darbas būtų sėkmingas, šią sritį reikia tinkamai reguliuoti. Paul Tang for the SND group. Paul Tang, e, SND frakcija. Dėkuoju pirmininkė. Aš iki šiol nelabai suprantu, kas yra kapitalo rinkų sąjunga. Tikriausiai reikia pasigilinti tą sritį, kaip kad ir buvo pasakyta. Noriu pateikti Jums e, susijusį klausimą ir išsakyti tam tikrų dalykų. Jūs e, kalbėjote apie pasiūlymus dėl kapitalų rinkų sąjungos, bet tai gali prieštarauti e, dabartiniai priežio sistemai sukurtai per pastarosius metus ir galbūt uh, bus pereita prie nereguliuojamos finansų sektoriaus dalies, nukreipta jie, kitaip tariant, kapitalų rinkų sąjunga gali būti būdas liberalizuoti užuot reglamentavus, attaikius dabartinės taisyklės ir jas gerinus. Nemanau, kad taip yra. Tam, kad turėtume e, gerai funkcionuojančią bendrą rinką, turime turėti taisyklės, e, pagal kurias visi ir veiktų. Yra jau tam tikros esminės dalys sukurtos, egzistuoja bendros taisyklės kai kuriems svetiminiams popieriams ir mums reikia stiprinti e, šios dalykus. Galiu atsakyti jums į jūsų pagrindinį klausimą panašiai kaip ir į ankstesnį kurį pateikiau, atsakyti, kaip pasakiau ponui Wolf. Kartais atsiranda dichotomija. Mes turime pasirinkti klausimą, ar už reglamentavimą, ar už augimą. Manau, kad tokia dichotomija yra neteisinga. Turime atsispirti jai jeigu norime atremti tai, ką laikome vienu iš didžiausių iššūkių ES, tai yra kaip užsitikrinti augimą ir darbo vietas piliečiams. Aš nemanau, kad tai yra vienas ar kitas dalykas, manau, kad reikia galvoti apie prasmingą reglamentavimą, kuris turėtų užtikrinti augimą. Aišku, per nelik daug taisyklių mes nenorėtume, mes norime proporcingo reglamentavimo pirmiausiai. Ir kaip anksčiau kalbėjome, kaip skirti skirtingus investicijų tipus, e, norima paskatinti e, aukštesnės kategorijos saugesnius vertimius popierius jų kūrimą skatinti investicijas, bet neskatinti žmonių e, rizikingą turtą e, rinktis. Alain Lamasiur. Ačiū pirmininkė. Gerimas paskirtasis komisijos nariai. Norėčiau paklausti jūsų to paties klausimą, kurį nenorėjo atsakyti komisijos nariai, e, ponas Dragis. E, G20 rekomendavo visiems savo nariams reglamentuoti e, bankus, rinkas, kredito įmonės. Bet susidaro įspūdis, kad jūsų pirmtako pasiūlytas maždaug 40 dokumentų rinkinys ir ES yra tarsi gera mokinė. O amerikiečiai yra prieimę Dodo Franko įstatymą ir panašiai, bet jie savo tekstais įstatymais nėra tokie griežti. Ar jų taikymė nėra tokie griežti? Ar jūs sutinkate su tokiu vertinimu? Ir jeigu taip, tai ar finansų sektoriaus veikla gali nukentėti ES? Ir jeigu tai būtų, tai kaip jūs galvotumėte, reikėtų kažką pakeisti, kad padėtis pagerėtų? A, jūsų klausimas yra geras ir kaip sąžininkai jį atsakyti. Mes turėtum, galvojame apie globalius, e, globalias taisyklės, globalius standartus, kurie visur vienodai būtų taikomi. Ir manau, kad premisa jūsų klausimo yra visiškai teisinga. Tačiau kaip ta, ką aš daryčiau, kad užtikrinčiau tarptautinėse darybose, ypač diskusijose su JAV, kad taip ir būtų, gal su kitais, kad mes uh, užsitikrintume deramą gyvenimą, kad nebūtų atdėliojama ir panašiai. Kaip reikėtų tiksliai veikti? Kad, ta, kad į tai atsakyčiau, man reikia labiau įsigilinti, bet sutinku su jūsų esminė klausimo dalimi, ar tai turėtų būti prioritetas ir ar mes, tai, tai yra taip, ir mes turėtume siekti aukštesnių standartų taip, bet mes taip pat neturėtume pakengti savo tarptautiniu mastu dėl to, kad kiti dėlse. Uh, Ir manau, kad tai yra viena iš priežasčių, e, dėl ko per e, transatlantinės partnerystės ir investicijų sustarimą mes bandome užsitikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp ES ir JAV. Ir aš suprantu, būtent dėl to įrašytos į partnerystės sutarimą atitinkamos nuostatos. E, standartai tarptautinėse struktūrose suderinti, didžiojo dvidešimtuko ar panašiai turi būti įgyvendinti ir mes neturėtume e, save statyti į nepalankesnę konkurencinę padėtį, lygindami save su kitomis jurisdikcijomis. Ponas Bernard Monų, neprisijungusiu vardu. Gerbimas Hilė. Hilai. E, mes Žinome, kad lobistų klientai yra kažkokie egzotiški e, rizikos fondai, rusų oligarchai ir e, jūs sa, kalbate apie tai, kad jeigu pradėsite dirbti komisijoje, užtikrinsite visišką savo nepriklausomumą, jūs sakėte, kad neturite jokių finansinių interesų, bet Jūs pardavėte savo dalį prieš kurį laiką konkrečioje bendrovėje, kuri užsima lobizmu. Ir etinė prasme jūs tarsi ir primtinas kandidatas. Bet nežinau, kaip yra su finansų rinkomis. Tai kokia yra jūsų iš tikrųjų etika? Jūs e, buvote lobistas, dirbote vyriausybėje, ar jūs tikrai užtikrinsite skaidrumą, gerą reglamentavimą? Ir man taip pat atrodo, kad jūs e, jokių papildomų garantijų negalite suteikti. Aš nežinau, ar galiu aš jūs paremti, ar jūs tikrai apsaugosite e, gyventojų interesus, piliečių interesus. Kalbėtojas nutraukiamas. Labai apmaudu, kad jūs taip galvojate, bet iš savo patirties aš e, negaliu jums pritarti. Aš grįžau iš privataus sektoriaus į e, Britanijos vyriausybę, tai buvo man pačiam netikėta. Kai manęs buvo paprašyta, kai paprašė ministras pirmininkas, E, priimti šį pasiūlymą, aš supratau, kad e, tai bus didžiulis iššūkis ir dar ir dėl to, kad mano šalis e, turi daug iššūkių bendraudama su ES, bet ir šiaip aš esu valstybės tarnautojas ir nematau jokio uh, interesų konflikto, kaip anksčiau sakiau, mano turėtas verslas. Aš nepripažįstu, kad jis būtent buvo toks, kaip jūs, kad sakėte. Aš beveik prieš penkerius metus palikau tą verslą ir viskas. Uh, bet kai aš dirbau, labai turėjau klientų gerų ir aš didžiuojuosi tais klientais savo darbu ir tuo, kad mes nuo šiek tiek prisidėjome prie ekonomikos ir užimtumo rodiklių gerinimo. Taigi nesutinku su jūsų pavaizdavimu, jūs e, sakėte, kad esate patrietas, aš esu tikras, kad taip yra, bet ir aš galiu save taip pat apibūdinti. Jūs taikote aukštus standartus, bet taip pat ir aš. Ačiū Kostas Mavridės, e, socialistai demokratai. Dėkoju, pirmininkė. Maždaug prieš pusantrų metų įvyko e, bankų sistemoje Kipre tam tikrus, lab, tikri labai esminiai dalykai. Buvo priimtas priemonių paketas ir taip pat e, vienas bankas žlugo, reikėjo suteikti pagalbą e, iš kito banko. Dabar matome, kad sistema visa yra apgriauta ir ji išlieka labai silpna. Kita vertus, e, visos priemonės, siek, siekimas išgelbėti bankų sistemą kainavo labai daug. Štai ko noriu jūsų paklausti. Ar Kipro eksperimentas buvo sėkmingas ir ką galima pritaikyti kitiems, jeigu kažkas panašaus atsitiks? Antras dalykas, jūs sakote esas pragmatikas. Ar tikrai manote, kad galvojant apie Kipro atvejį, turėsime tikrą bankų sąjungą neturėdami indėlių garantijų sistemos, kuri veiktų visoje Europos sąjungoje. Ačiū. Aš žinau, kokia išgyveno sudėtinga situacija Kipras, kiek tai sukėlė problemų. Ir tikrai solidarizuojasi su žmonėmis Kipro dėl to, ko pasimokėme, manau, uh, galime pasakyti e, tai, kad priemonės įdėktos e, indėlių garantijų sistemai. Manau, kad ateityje bus panaši situacija. Šimtas tūkstančių eurų indėlių turės bus garantuota. Manau, kad m, mm, taip galiu atsakyti jūsų klausimą galvodamas apie ateitį. Ir ar reikia ES indėlių garantijos sistemos. E, šiek tiek anksčiau apie tai kalbėjome. Žinau, kad e, kai kas pasisako už tai, e, yra nuomonių prieš, tačiau mano nuomonė dabartinė sistema yra teisinga ir ar po tam tikro laiko vėl pasižiūrėsime į tai, neaišku, bet galiu taip jums atsakyti. Brian Hayes, EPP. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Lordą Hilą atvykusi pas mus šiandieną. Norėčiau dėl kapitalų rinkų jūsų paklausti. Kaip sakė kiti kolegos, reikėjo finansų krizės, kad mes galiausiai e, atsidūtume toje situacijoje, dabartinėje situacijoje su bankų sąjunga. E, E, priemėme e, daug įvairių e, sprendimų ir reikia dar kitos krizės, kad mes baigtume tą bankų sąjungą kurti. Kitas dalykas, kaip mes turėtume galvoti apie finansavimą, tikslinį mm, finansavimą ir kaip galima paskatinti ne bankinių institucijų skolinimą. Dar vienas klausimas. Sutinku, kai jūs sakote, kad reikia įvertinti, kokią naudą duoda bendroji rinka piliečiams. Žinau, kad telekomos sektorius labai svarbus, bet kokius jūs galite pateikti pasiūlymus dėl deramo reglamentavimo, dėl skaitmeninės valiutos? Tai turi daug galimybių, bet taip pat ir daug e, privalumų. Dėkoju už jūsų klausimus. Žinau, kad jau praeitie buvo dirbama e, rengiant mokėjimo paslaugų, paslaugų direktyvą, buvo pasiūlyta tam tikrų priemonių dėl internetinių mokėjimų, pavyzdžiui, e, vartotojo identifikavimo dalykai, siekiant išvengti saugumo problemų, dėl e, virtualios valiutos kaip bit Coins e, daug buvo kalbama apie pusiausvyrą tarp inovacijų ir rizikos. Žinau, kad e, komisija dirbo toje specialią grupę e, dėl virtualių valiutų, bankų institucija užsėmė šio klausimu. Ir taip pat vyko diskusijos per trilogus dėl direktyvos prieš pinigų plovimą mes e, seksime, kaip viskas klostosi toliau. Dėl kapitalų rinkų sąjungos ar reikės dar vienos krizės, kol ji bus sukurta? Ne, tikrai tikiuosi, kad neprireiks antros krizės ir neturėtume taip į tai žiūrėti. Toks yra skirtumas e, tarp šios sąjungos ir bankų sąjungos. E, tikiuosi, kad viskas vyks kur kas ramesnėje, palankesnėje atmosferoje. Kaip sakiau jau, aš pirmiausiai norėčiau iš esmės atlikti analizę, pasikonsultuoti su kitais, o dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, tai reikia ją įdėkti iki 19 metų Manau, kad mes kur kas anksčiau pamatysime tam tikrus elementus ir mes turime skatinti aukštos kokybės vertybinių popierių atsiradimą ir galbūt kai kas jau pasirodys kitais metais pradžioje. Dabar Sempo Terko. ES sako, kad bankininkystės teisės aktai sustiprina stabilumą ES, tačiau yra pavojus, kad atsiras pernelik daug reglamentavimo. Pavyzdžiui, šių metų pradžioje komisija pasiūlė reglamentą dėl bankų struktūrinių reformų. E, jos juo neleidžiama bankams atlikti tam tikrų operacijų su savo padaliniais Ir e, manoma, kad tai gali neigiamai paveikti bankų klientus. Bankai nebegalės e, specialiai pakoreguoti savo paslaugų ar užtikrinti atitinkamo finansavimo. Ir manote, kad toks būdas yra e, geriausias būdas siekiant užtikrinti deramą finansavimą įmonėms. Ir kaip užtikrinsite, kad kapitalo rinkų sąjunga išliks projektas, kuris skatins alternatyvą alternatyvius finansavimo šaltinius, pirmiausia, e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir kad netaps reglamentavimo našta. E, dėkuoju, jūs nepaprastai tiksliai e, su laiku susitvarkėte klausdamas klausėte apie požiūrį į reglamentavimą, kaip nebūti pernelyg griežtiems ir kaip e, nepraleisti pro akis atsirandančios ar egzistuojančios rizikos. Tai yra iššūkiai, su kuriais aš susiduriu ar susidursiu dirbdamas. Ir nebūtų, nėra lengva atsakyti dabar išsamei, kaip viską padaryti. Galiu tik tai Jums pasakyti, kad, mes, kad reikia viską kaip galima geriau įvertinti, bet tą vertinimą nuolatos peržiūrėti. Toks būtų protingiausias kelias žengti į priekį. Jeigu pasižiūrėsime į e, pastarųjų metų teisės aktus ir pasiekimus didžiulius, tai sveikas protas sako, kad kai greitai priimami teisės aktai esant tokiam spaudimui, ne viskas pasiseka. Dėl to aš manau, kad sveikas protas e, žiūrėti į viską išsamei leis mums susidaryti nuomonę kai kas jau yra padaryta, yra peržiūrimi e, teisės aktai ir per, per, per ateinančius keletą metų bus dar šimtai teisės aktų peržiūrėta bet ar, reikia, ar nereikia vien nuseklesnio požiūrį į visus teisės aktus. Dabar dėl struktūrinių reformų pasiūlymuose. Vicepirmininkas komisijos Barnie siekia užtikrinti pusiausvę tarp rizikos pašalimo ir universalaus bankininkystės modelio išsaugojimo. Žinau, kad kai kas galvoja, jog nužengta penelik toli kai kurie galvoja atvirkščiai. Bet mes turime e, nagrinėti toliau šios pasiūlymus ir galvoti, koks bus deramas pusiausvėros lygis. Ačiū, Peter Jėcik. Ježek, Alde. Ačiū. Gerimas kandidatė, norėčiau apie E, pinigų rinkas ir apie 3 procentų kapitalo rezervą. Jūs sakote, kad kas net iš naujo pasižiūrėti į procesą, kuri, dėl kurio jau prasidėjo procesas pateikus pasiūlymus jūsų pirmtakams ir dėl e, kapitalų rinkų sąjungos. Ar galėtumėte paminėti tam tikrų sričių, kur jūsų nuomonė egzistuoja kliūči, kliūtis bendrojo rinkoje ir kaip jūs ketintumėte baigti kurti bendrą rinką direktyvomis ar reglamentais? Ačiū. Dėl pinigų e, rinkos fondų manyčiau, kad reikėtų toliau nagrinėti pateiktus pasiūlymus. Taip, kaip sakiau anksčiau, aš dirbčiau ir aš suprantu, kad ir toliau vyks diskusijos, tačiau nesakau, kad uh, tai, kas jau pasiekta, turėtų būti uh, atidėta į šalį, mes turime toliau nagrinėti pasiūlymus. O dėl kapitalo rezervo, kaip sakiau, mums reikia rasti sprendimą, leis, kuris leistų fondams veikti ekonomikoje, bet turėtume užsitikrinti finansinį stabilumą. Dėl kapitalų rinkų sąjungos suprantu, kad e, norima išsamesnės informacijos, bet galvant apie tai, ką sakiau anksčiau, mes turime plėtoti bendrą požiūrį ir deramai išanalizuoti problemas, o paskui dirbti toliau. Ką mes galėtume toliau daryti reglamentais ar direktyvomis, aš negaliu dabar atsakyti jums išsamei, net viskas uh, priklausys nuo to, kas bus pasiūlyta. Tačiau mano požiūris būtų atlikti analizę, nustatyti problemas ir apgalvoti, kokie yra būtini žingsniai problemams įveikti. Taip pat užtikrinti, kad kapitalas e, tekėtų laisvai ir pasiektų e, tuos, kurie nori investuoti e, ir stiprinti savo um, verslą ar kitiems tikslams. Alfred San, e, e, socialistai demokratai. Gerbiamasis paskirtasis komisijos nariai Europos bendrojoje rinkoje atsirado didelių netitikimų, lyginant valstybės narės ir regionus, dėl to atsiranda skirtingas konkurencinės pranašumas ir kartais pasikliaujama prie kiber paslaugomis. Daug teritorijų dėl jų dydžio ir yra nepalankioje padėtyje, kitos e, dirba tam tikrą linkme, kalbant apie finansinės paslaugas ir Maltą reikėtų paminėti, Gibraltarą ir kitas, ir kitas vietas. E, finansinės paslaugos gali padėti skatinti rinkos efektyvumą ir bendrą rinką. Finansinės rinko, e, paslaugos padeda kurti darbo vietas, ekonominę veiklą tose vietose, kuriuose vyrautų stagnacija svarbu yra skaidrumas, šias nuostatas yra nustačiusi EBPO. Ar jūs pritarėte tam, kad finansinės paslaugos periferiniuose regioniuose turėtų būti stiprinamos ir saugomos? Manau, kad turėtume siekti, užtikrinti kad, kad ir kokios paslaugos būtų siūlomos arba teikiamos, kad ir kur jos būtų, e, būtų teikiamos vienodomis sąlygomis, juk nepritartume tam, kad vieni ES veiktų pagal vienas taisyklės, kurios yra e, palankesnės, o kitiems būtų sunkiau prieiti prie tos rinkos. Svarbiausia yra užtikrinti, kad šioje srityje Europos Sąjungos įmonės neturėtų konkuruoti su tomis įmonėmis, kurios veikia už nugaros, kad būtų laikomasi bendrų taisyklių, e, kurios yra nustatytos ir tarptautinių organizacijų, kaip EBPO ir, ir kitų. Ir reikia taikyti tas nuostatas ir jų laikytis. Ačiū Toliau Flavio Martušelo, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary, ar skaitėte tai, ką rašo bankų sąjunga? Rašoma, kad daug bankų turės griūti, žlugti ir nesu įsitikinęs, ar teitė tas konkrečias ataskaitas. Ir Italijoje 2017 metų biudžeto tvirtinimas bus atidėtas, tą patį teigia ir Prancūzija. Atsižvelgiant į šios teiginius, norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė jie turės poveikį visai sistemai. Ačiū. Na, turbūt, kad nemačiau tuo ataskaito, kurias jūs minite. Atsiprašau, net ir nelabai supratau jūsų klausimą. Kalbėjote apie bankų sąjungą? Labai atsiprašau. Ką norėtumėte sužinoti? Andrė Ryja Vienoje parengė ataskaitą. Ir toje ataskaitoje rašoma, kad kai kurie bankai neišlaikys bandymo nepalankiausiomis sąlygomis ir turės bankrutuoti. Ar jūsų nuomonė tai destabilizuos visą sistemą? Ar ir jūs panašų teiginį galėtumėte pasakyti? Na, negaliu iš anksto pasakyti, kokie gali būti tų bandymų nepalagiausiamis sąlygomis rezultatai, nes šiuo metu dar laukiame rezultatų ir tai yra labai svarbi sudėtinė proceso dalis. Mums reikia užtikrinti, kad bankų sąjungoje būtų stiprus bankai. Žinau, kad bankai ėmėsi priemonių siekdami padidinti savo kapitalą. Taigi žinau, kad vyksta šis procesas, jis vyksta rimtai, griežtai ir mes pasitikime, tai esame įsitikinę, kad nieko baisaus tose rezultatuose nebus, bet iš anksto dar nenorėčiau komentuoti, kas gali nutikti, nes tikrai neaišku, kokie bus tie teiginiai. Svarbu, kad veiktų visa infrastruktūra, kad tikrai žinotume, koks yra pagrindas, kokiu pagrindu remsimės dirbdami bankų sąjungoje. Taigi tikiuosi, kad ta nauja sistema kuri dėgiama, e, turint galvoje pertvarkymo valdybą, pertvarkymo fondą, kad visa tai mums leis geriau pasitikti ateitį. Ačiū Ivana Maletič. Ačiū pirmininkė. Labą dieną, gerbiamasis paskirtasis komisijos nary, turiu du klausimus. Vienas yra susijęs su dideliu skolos lygmeniu ir e, tai susijęs su svarbiausia ES problema, kad lėtėja atsigavimas ir koks, kokie jūsų nuomonė dėl nemokumo, kai bus pagerintos konkrečioms šalims skiriamos, skirtos rekomendacijos Europos semestro metu. O kitas klausimas yra susijęs su mokėjimų reglamentu. Ką jūs apie jį manote ir kokį poveikį mokėjimai turės, kai e, tiekėjas turi sumokėti per 60-90 dienų, e, kai kita vertus yra vėluojami mokėjimai iš ES biudžeto valstybėms narėms. Tai kaip bus sprendžiama šis klausimas? Manau, kad daug šių klausimų E, nebūtinai bus mano įgaliojimų svarbiausia dalis, bet aš tikrai esu komisijos narių kolegijos narių ir žinau, kokį poveikį gali turėti konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kai kalbama apie stabilumą. Didelė dalimi tai yra komisijos nario Maskovysė atsakomybė, ir jo kolegos dirbs šiuo klausimu, bet apskritai, kalbam, kalbant apie mokėjimų lygmenį, tai ir mokėjimų direktyva, tai yra atskiras dalykas, bet jeigu bus labai konkrečių klausimų, kuriuos mes dvišalių būdų galėsime aptarti, ir jeigu jūs galėsite konkrečiau išsakyti tai, kas jums kelia susirūpinimą, tuomet aš galėsiu konkrečiau jums atsakyti. Ačiū, Jonas Fernandes. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, ponė Hilai. Aš kalbėsiu Servanteso kalbą. Ponas Barnie aktyviai dirbo E, savo įgaliojimų laikotarpiu daugiau kaip 50 teisėkūros pasiūlymo buvo pateikta šiam komitetui. Ir žinoma, bendradarbiaujant e, tie pasiūlymai buvo pakeisti. Ar ir jūs ketinate taip aktyviai teikti teisėkūros pasiūlymus, ar būsite pragmatiškesniu ir dirbsite šiek tiek lėčiau šioje srityje? Šiuo metu turime dokumentų rinkinį dėl e, kriterijų, benchmarks. Ir mes dabar dirbame prie jų apibriešties. E, tai yra susijęs su skirtingais reglamentais. Ar nemanytumėte, kad geriau turėti paprastesnį visą apriepentį reglamentą, ar kiekvienam rodikliui reikėtų turėti atskirą reglamentą? Na, su malūnais nekovosiu savo kadencijoje Ir kalbant apie pono Barnyje veiklą, tai iš tikrųjų, atsižvelgiant į tai, kad buvo pateikta per pastrosius metus daug teisėkūros pasiūlymų, tai mano pirmasis prioritetas bus maždaug e, apie 400 priemonių, kurias reikės patikslinti ir įgyvendinti. Taigi tikrai turėsime daug labai konkretaus darbo. Taip pat turbūt jau žinome, kad yra daug kitų klausimų, kuriuos, dėl kurių taip pat reikės imtis veiksmų, ar dėl pinigų rinkos fondų, ar benchmarks ar kitokių konkrečių klausimų susijusių su bankais, gali atsirasti ir naujų rizikų, gali reikėti naujų teisės aktų dėl kapitalų rinkų sąjungos. Bet mano požiūris e, būtų toks. Siekti pusiausvyros tarp reglamentų kiekių, kad sistema būtų saugi, bet netokia saugi, kad būtų trukdoma ekonominiai veiklai. Taigi negaliu Jums pateikti konkretaus skaičiaus. Ar aš taip, ar tiek pateisės aktų pateiksiu, ar daugiau, ar mažiau. Uh, Bet e, ponas Barnie sprendė sus, tas problemas, su kuriomis susidūrė ir buvo tiek teisės aktų, kiek reikėjo. Mano požiūris irgi bus toks pats. Mums reikia pasižiūrėti, kas buvo padaryta, patikrinti, ar tikrai teisingai. Žinau, kad ponas Barnie pats e, tam pritartų ir e, dėl kriterijų aš dar pakalbėsiu vėliau. Marisa Matija iš GUE frakcijos. Ačiū pirmininkė. Pone Hill, palauksiu, kol užsidėsite ausinės. Atsižvelgiant į diskusijas, kalbėsiu Sarmago kalbą. Na, jau buvo galimybė tai paminėti. Prasidėjus kriziai mums tikrai netrūko pažadų, kad finansų sistema bus sutvarkyta. Regis, kad ES institucijos tik apsimetinėjo, kad viską tvarko. Atsižvelgiant į tai, kas padaryta ir ko, kad, ko nebuvo padaryta, norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, dėl ES centrinio banko. Europos centrinis bankas teikia pigias paskolas ir iš tikrųjų klausimas būtų toks. E, be realių investicinių projektų, ar jums netrodo, kad tai gali sukurti problemas, kurias reikės spręsti ateityje. O antras klausimas yra susijęs su problema, kuri jau buvo kartota, tai yra nuo valstybinės skolos ir bankų skolos atskirimo. O trečiasis klausimas Na, turėjau palaukti, taigi atsiprašau, kad šiek tiek per ilgai užtrunku. Gal galėtumėt atsakyti į kolegos užduotą klausimą dėl netiesioginių subsidijų, kurios yra teikiamos e, galimai griūvantiems bankams. Maničiau, kad pirmiausia. E, ar visas darbas, kurį atliko mano pirmtakas ir šis komitetas e, buvo niekinis, ar buvo pasiekta rezultatų. Ir šis, šio komiteto nariai, manau, pritars tam, kad situacija buvo neįlinė ir mes susidūrėme su ekonominės pinigų sistemos, bankų sistemos, finansinių paslaugų sistemos griūtimi. Ir tai, kad visi dar esame čia ir kad situacija buvo pataisyta, išgelbėta, tai reikėtų, už tai reikėtų padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie e, gaivinimo. Kalbant apie pusiausvyros siekimą, apie tai, kad reikia imtis veiksmų, kad reikia užtikrinti geresnį stabilumą. Tai ir mano pirmtakas, ir Europos parlamentas tikrai pasakytų, kad pasiekėme gerų rezultatų. O kai dėl Europos centrinio banko ir lėšų, valstybinių ir privačių lėšų, tai e, mano užduotis yra surasti būdus, kaip panaudoti privataus sektoriaus lėšas, kurios galėtų būti teikiamos, e, panaudojamos kartu su valstybinėmis lėšomis. Ir ponas Junkeris sakė, kad turime 300 milijardų eurų. Ir svarbu, kad šalia valstybinių lėšų būtų panaudojamos privačios lėšos. Ir toks būtų teisingas kelias pirmin. Taigi bijau, kad ir mano laikas baigėsi, bet pasistengsiu atsakyti jūsų kitą klausimą vėliau. Filip Lamberts, žalieji. Ačiū pirmininkė. Pone Hill, sveiki sugrįžę. Mes esame tik vieną kartą susitikę, susitikę ir jūs pasakėte vieną dalyką, kurį aš prisimenu. Teigėte, kad finansinės institucijos neturi būti tokios didelės, kad taip skaudžiai griūtų. Uh, iš tikrųjų viskas, ką mes darėme iš naujo reglamentuodami finansinį sektorių, buvo teisingos. Ir jūs tikrai e, teisingai pasakėte, kad finansinės institucijos neturi būti tokios didelės, kad patirtų tokias didelės nesėkmės kokios būtų pačios svarbiausios priemonės, kurių ketinate imtis, kad, kaip pats sakėte, nei viena finansų institucija nebūtų per daug didelė, per daug sudėtinga valdyti, per daug sudėtinga prižiūrėti. Na, tikrai svarbus klausimas. Mes esame susitikę daugiau nei vieną kartą. Pirmą kartą susitikom labai seniai, bet Vienas iš mūsų paprastai vis, vis susitinkame. Mums tikrai reikia įveikti tuos iššūkius, kalbant apie finansų institucijas, kad jos nebūtų per didelės ir per sudėtingos. Kaip būtų galima tai spręsti? Pirmiausia, yra reikėtų užkirsti kelią problemų formavimui ateityje. Tam reikalingos struktūrinė reforma. Reikia sumažinti riziką šioje srityje. Po to manau, kad mums reikia žinoti konkrečią riziką Taigi iškyla skaidrumo klausimas. Reikia užtikrinti, kad skirtingose finansinėse institucijose, ir aš kalbu ne tik apie bankus, e, būtų suvokiama rizika, kad būtų žinoma, kokia jį yra, kad būtų veiksminga priežiūra ir kad būtų tam tikri pertvarkymo mechanizmai, kad prireikus jais būtų galima pasinaudoti. Žinau, kad yra ir kitų sričių, e, kurias reikėtų panagrinėti. Bet aš būsiu labai atviras dėl tų priemonių, kurių gali reikėti imtis. Ir sieksiu to pusiaus, tos pusiausvyros tai yra saugaus reglamentavimo, kad būtų sumažinta rizika, kad nebūtų aukojami piliečių pinigai, kad e, kai kurių įmonių pajamos nebūtų didesnės už, už šalių, bet dirbsime protingai to klausimo. APP e Werner Langer. Ačiū. Ačiū, Lorde Hilai. Jūsų laiške nurodoma, kad atsakingas esate už ilgalaikius veiksmus, taigi ką manytumėte apie pasiūlymus dėl euro obligacijų? Tai pirmasis klausimas, o antrasis klausimas, ką manytumėte apie labai dažn, dažnus sandorius ilgalaikiam finansavimui ir trečia, ką manytumėte apie deleguotosius aktus. Ar laiku ketinate informuoti parlamentą ir kaip visos trys institucijos dirbs kartu ir kaip Bazelio komitetas kuris visada e, įvertino nulinę riziką, o dabar rizika jau padidėjo. Taigi, kokie yra pasiū, konkretus jūsų pasiūlymai šiais klausimais? Yra, tame yra daug klausimų. Ir kai kurie iš jų yra labai techninio pobūdžio. Taigi, manau, kad protingiausia būtų susitikti su tarnybų atstovais ir aptarti tuos klausimus konkrečiai. O kai dėl požiūrio, kurio laikysiuos, dėl deleguotojų aktų ir įgyvendinimo aktų, tai laikysiuosi tinkamo požiūrio, komiteto patvirtinto požiūrio ir visus tuos klausimus aiškiai aptarsiu, visi žino, kokie yra klausimai, kokie pasiūlymai ir laikysiuos tokių nuostatų visais atvejais. Uh, on, on, on Eurobonds, I'm, um, I, I... O dėl euroobligacijų neturiu Um, pakankamai informacijos, kad pateikčiau Jums atsakymą šiuo klausimu, bet uh, išsiaiškinsiu ir aptarsiu su Jumis šį požiūrį. Ačiū. Thank you. And now for... Ačiū, FDD frakcijos vardu vėl ponas Stevenas Vulfas. Ačiū, Lorda Hill. Daug kas nori sužinoti, koks jūsų tikslas yra čia, koks paskirimo tikslas. Šiandien aišku, kad jūs apie tai pakalbėjote. Dirbti ES interesų vardan, o ne grupių šalių vardan. Žinau, kad tai Davido Kamerono priešininkų ausims muzika. Jūs norite užtikrinti, kad 400 reglamentų būtų įgyvendinti. Norite užtikrinti, kad kapitalo rinkų sąjunga būtų pradėta kurti, nepaisant to, kad daug kas šiandien spranta, kas tai yra. Tačiau aš manau, kad čia dar yra kitas tikslas. Jis yra paslėptas pen jūsų laiško puslapyje. Jūs sakote, kad jūs ieškosite kelio eliminuoti ES ir nacionalinių indėlių e, į reguliavimo, bankų reguliavimo agentūrų biudžetus, e, kad juos e, finansuotų sektoriai. Šiame komitete konservatorių partija E, balsavo už pranešimą, kuris kalba tą patį. Aš sakau, kad tai yra city, Londono sičio apmokestinimas. Manau, kad jūsų vaidmuo yra numatyti mokesčius Londono sičiui, o jūsų paskirimas yra įprastas ES požiūris į Junktinę karalystę. Nemanau, kad čia daug ką galiu pridurti prie ankstesnių mūsų apskaitimų nuomonėmis. Nemanau, kad tokį, taip aš įsivaizduoju savo darbą dirbdamas komisijos kolegijoje. Aš įsivaizduoju, kad mano darbas bus skirtas sukurti stiprią finansų, finansinių paslaugų sektorių, Ir jeigu yra stipri bendra rinka, kapitalo rinkos bendros, tai atsiranda žmonėms galimybių ir finansinių paslaugų rinkoje, kurti savo verslą, plėsti rinkas. Ir aš manau, kad tam jūs pritartumėte, nes, kiek žinau, jūs esate nemažai dirbęs Cityje. Be to nežinau, kad, ar galiu ką nors pridurti, nes nemanau, kad jums, jūs domina mano atsakymai apskritai. Thank you. Ačiū. Toliau Hug Baji, socialistai ir demokratai. Ačiū. E, pirmininkė, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp taupimo priemonių ir pajamų, norėčiau, kad jūs pasisakytumėte apie finansinių sandorių mokestį. Jisai skirtas finansų rinkoms stabilizuoti ir kovoti su spekulacijomis. Ar manote, kad tai būtų gera priemonė? Vyksta daug e, diskusijų ir manau, kad jūs dalyvausite tose diskusijose. E, turiu galvoje dydį. E, mokesčio reikėtų didesnį ar mažesnį nustatyti. Ir, ir dar e, tai, ko klausė kolegė e, Perveš. Beres Pervanš, e, dėl direktyvos susijusios su pinigų plovimu prevencija. Jūs neatsakėte į tai, ko įklausėte, taigi norėčiau pakartoti jos vardu. On the, uh dėl finansinių sandorių mokesčio. Kaip žinote, tai yra klausimas, kurio užsiima kolega Moskovisi. Pirmininkas Junkeris pabrėžia, kad finansinių sektoriaus apmokestinimas jam yra sąžiningumo klausimas. Ir aš suprantu, kad komisijos narys teiks, teikęs pradinį pasiūlymą norėjo iškirsti kelią finansų rinkos fragmentacijai, kad sektorius prisidėtų ir kaip suprantu, peržiūrėjus komisijos pasiūlymą, kuris e, teikiamas pagal sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą 11 valstybių narių. ir ponas Moskovičiai e, čia turės dirbti turbūt šioje srityje ir savo laiku, ko, galo, ko gero bus ir platesnės diskusijos šio klausimu. Be to, nemanau, kad galiu pridurti, ką nors labai daug apie finansinių sandorių mokestį. reglamentas skirtas pinigų plovimui. Nežinau, ar esu su jos pažinęs per paskutinės dvi savaitės, tačiau mano požiūriu, tai ši problema yra susijusi su tarptautiniais sustarimais dėl pinigų plovimo ir reikia užtikrinti, kad būtų mm, taikomas bendros taisyklės. Aš mielai remčiau konkrečias priemonės, tačiau apie detalės kalbėti dabar negaliu nieko, pas, neturiu ką detaliai pasakyti. Have... Ačiū, rengsime trialogą šio klausimu, taigi nieko tokio. Uh, AKR Ashley Fox. Uh, Labadiena, Lorda Hilai. Per pas, uh, pastarai paskutinį kadenciją parlamente daug kas iš mūsų dirba su mokumo antrąją direktyvą. Atidėliojimas, pasiūlymas šį nagrinėjant kaimnavo finansinių paslaugų rinkai ir tas išlaidas padengia galų galių mokesčių mokėtojai. Ko, ko gero patenkinti tokiu rezultatu buvo tik tai teisininkai, lobistai, aktuarijai. Kaip užtikrinsite, kad pensijų direktyvos peržiūra netaptų tokia pačia istorija kaip mokumas 2? Kaip užtikrinsite, kad direktyvoje būtų atsižvelgiama į skirtingas pensijų nuostatas valstybėse narėse? Um, well, thank you for that. And I, I... Ačiū už šį klausimą. Žinau, kad uh, mokumo antrosios direktyvos procesas buvo ilgas ir užtruko, uh, nes reikėjo atsižvelgti į radiklius pokyčius finansų rinkose. Ir aš sutikčiau su jūsų nuomonė, kad šiais klausimais, kuo greičiau galime išspręsti šios klausimus, pašalinti neiškumą ir užtikrinti stabilumą verslui, kad jie galėtų planuoti, tuo geriau. Dėl pensijų fondo ir pensijų sistemų. Aš norėčiau nuraminti jūs dėl to, kad išėties pozicija yra tokia šiek tiek kitokia. Komisijos pasiūlymas jau pateiktas parlamentui, tačiau ten nėra nenumatyti kapitalo reikalavimai. Ir tas pasiūlymas peržiūrėti 2003 metų direktyvą apsiriboja valdyseną ir skaidrumu. Manau, kad tai atitinka ir parlamento pranešimą, kuris patvirtintas 13 metais. Ir dėl įvairių priežasčių aš nemanyčiau, kad šis, šis procesas užtruktų labai ilgai, taip ilgai kaip ir mokumo 2 direktyvos svarstymo procesas. Todėl aš manau, kad viskas vyks <clears throat> kitaip. Ačiū tariau, Michaelis, Michaelis Toreris, Aldė. Ačiū pirmininkė Lorda Hilai. Jūs pademonstravote retorinius įgūdžius, puikius įgūdžius, tačiau iš esmės neatsakėte į dviejų mūsų aldės kolego klausimus. Pasakykite, kokiu trijų žingsnių imsitės kaip komisijos narys, e, įvedant ar kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Antra, jūs siūlo vyriausybė valstybės narės, kuri nepriklauso eurozonai ir kurios finansų rinkos bei bankų sektoriaus priežiūra yra organizuoti nacionalinių lygmenių. Kaip finansinių rinkų komisijos narys, ateityje žinosite daug eurozonos bankų paslapčių. Ar nematote potencialaus interesų konflikto kylančio iš šio šaltinio, ar kaip ketinate jį pašalinti? Visų pirma, aš nematau jokio interesų konflikto, nes, kaip sakiau, mano situacija yra tokia, tokia pati kaip ir pono Barnie, tačiau dėl to, kaip aš išspręšiau šią problemą, tai atsakymas yra, yra tai, kad mano pareigos pagal sutartis ir e, priesaika, kurią tikiuosi duoti teisingo teisme. Nėra to tokie dalykai, kurios darai atmestinai, tai yra teisinis ir moralinis įsipareigojimas ir tuo pagrindu aš ir dirbsiu. Dėl kapitalų rinkos sąjungos ir konkrečių detalių. Kaip e, sakiau, kad pagal pono Junkerio pasiūlymus dėl 300 milijardų eurų investicijų plano, ES ilgalaikiai investicijų fondai būtų e, vienas rytis, čia būtų investicijų šaltinis vienas tinkamas uh, procesas e, vertybinių popierų produktams, tai yra kaip investuoti į aukštos kokybės vertybinius popierius, kaip uh, užtikrinti MVI rinko augimą, kad jos būtų patrauklesnės. Žinoma, kad turim MIFID 2 gyvenimo priemonės artėja ir jos apims reikalavimus tokiams MVI rinkoms Taip pat e, yra problema su MVI kreditingumo informacija. Čia reikia taip pat potencialiai e, dirbti. Taip pat pokyčių gali būti privačiau akcijų platinimo srityje. Atsiprašau, kad praėjus vos keliams savaitėms negaliu pateikti pilno plano, tačiau čia tokie yra elementai, e, kurie yra įdomus, tačiau aš vėliau dar skirčiau šiek tiek daugiau laiko analizai, kad būtų galima aptikti tikrą planą. Ester Delangė, Lorda Hiloje, malonu išgirsti, kad jūs ypatingai daug netikite vieno mato taikymų visiems, nei aš to netikiu, nei Olandų e, rinkėjai. Ar galite juos patikinti, kad Olandijos pensijų sistema, kuris skiriasi labai smarkiai nuo kitų pensijų sistemų, uh, nebus priversta derintis prie kitų ir nebus taikomas tas vieno mato principas. Antra, daug kolegų klausė jūsų apie e, alternatyvus kredito šaltinius, ypač MVI. Buvo, buvau patenkinta išgirsti apie jūsų atsakymą dėl to, kad MVI yra svarbios Europos Sąjungos. Taip pat dėl kooperatyvinių kreditos unijų kuomet e, įmonės e, skolinasi viena iš kitos. E, joms dabar tokie pat reglamentai kaip bankams netaikomi. Kaip užtikrinsite, kad tokios, tokioms unijoms netaikoma būtų kredito reikala, kapitalo reikalavimo direktyva, nes kitaip toks kreditas išdinktų. O tai yra svarbus finansavimo šaltinis MVI. Na, aš sutinku, kad iš principo reikia žiūrėti į šios du pavyzdžius, manau, kad mums reikia vengti. Mažesnėms organizacijoms, bendrominėms organizacijoms taikyti e, tokius pačius reikalavimus kaip ir bankams. Tai galėtų būti tokia iniciatyva žvelgiant tai per kapitalo rinkų sąjungos prizmę. Dėl pensijų, tai pratęsiu atsakymą į pono Fokso klausimą. Apskritai mes laikytumėmės kitokio požiūrio. Tačiau aš puikiai suprantu e, jau dabar, kad e, reikia ieškoti sprendimų įvairiausiose sritise, pripažįstant rinkų skirtumus ir rasti tokios sprendimus, kurie veiktų kaip galima geriau. E, įvairių subjektų atžvilgių. Ačiū. Toliau Molis Kot Kato, žaliųjų frakcija. Ačiū atsakymuose raštu jūs minėjote, kad vienas svarbiausių šios kadencijos bruožų bus darybos dėl santykių tarp Junktinės karalystės ir ES. Anksčiau Junktinės karalystės vyriausybė e, nesutiko su ES reglamentais įvairiais klausimais. Galime tikėtis to ir toliau. Jau dabar e, girdėjau klausimų dėl potencialių konfliktų. Var norėčiau paklausti konkrečiai dėl tų darybų Kadangi finansų sektorius yra didelis, e, Junktinėje karalystėje tikriausiai jūs galvojate apie nuomonių skirtumus, e, kalbant apie tokius dalykus kaip e, rodikliai, prekybos platformos, taip pat ir antrinės teisės aktus. Kaip Junktinės karalystės buvęs vyriausybės atstovas, ar numatote savo kokį nors vaidmenį tokių darybų kontekste ir kokios e, strategijos laikytumėtės stengiantis išvengti konfliktų tarp ES ir Junktinės karalystės tikslų? Na, aš turiu labai paprastą atsakymą. Tai aš norėčiau būti Europos komisijos narys ir mano darbas būtų vykdyti užduotis pagal mano kompetenciją, o bet kokių diskusijų reformų procesų ar darybų tarp mm, Junktinės karalystės vyriausybės ir kitų valstybių narių ar kitų institucijų. Esmė yra jų, jiems rūpimas klausimas. Tokia yra mano aiški nuomonė ir aš e, neįsivaizduoju, kad čia turėtų man kilti kažkoks interesų konfliktas. Aš tikiuosi tiesiog dirbti savo darbą kaip Europos komisijos narys. Ačiū. FTD Marko Zanė. Ačiū pirmininkė, ponia Hilai. Kai Junkeris paskelbė komisijos narių pavardės, mums pasirodė, kad e, tai yra politinė satyra nes kiekvienas komisijos narys gavo kompetencijos sritį, kuri jam kit... netinka. Man atrodo, jūsų atveju jūs taip pat gavote netinkamą portfelį, jūs buvote lobistų draugas, dirbote Cityje, todėl čia yra kaip ir pokštas tokį portfelį jums uh, pasiūlyti. Jūs esate iš šalies, kurioje uh, dominuoja finansinės paslaugos, Londono City, kuris yra už eurozonos ribų, o jūs turėsite reguliuoti finansinės rinkas, kurių galbūt gerai nepažįstate. Galite patikinti piliečius, kad būsite nešališkas, e, dirbdamas tokioje subtilioje, svetingoje srityje kaip finansų paslaugos. Ar galėsite Mm, išlikti nesusijęs su finansų pasauliu, nes, man atrodo, piliečiams bus, kils dėl to abejonių. Uh, Pirmiausia, jūs klausėte, ar aš pardavinėsiu, ar parduosiu savo akcijų paketus. Nežinau, kokie čia tie paketai dideliai buvo, bet uh, tai akcijos, kurias aš turėjau vienoje bendrovėje, kurias gavau, kai pardaviau savo verslą, buvo parduotas per 24 valandas kai buvau nominuotas. Aš nesutinku to apibūdinimo, kurį jūs pateikėte, to kaip aš žiūrėsiu į savo pareigas, ar mano patirties, ar mano šalies. Ir kaip sakiau anksčiau, aš labai aiškiai laikausiu nuomonės, kad pagal satirtis ir pagal priesaika, tai negalima juos taip paprastai žiūrėti. Aš nesutinku, kad yra konfliktas kažkoks ir savo pareigas, jeigu jas gausiu, vykdysiu visiškai siekdamas vien tik tai Europos interesų. Thank you. Now Catherine Steeler from the S&D. Thank you and uh, Catherine uh, Styler. E, buvo kalbama pono Junkerio, kad e, reikia pirmiausia atsižvelgti į vartotojų interesus teikiant finansinės paslaugas, kuriant kapitalo sąjungą. Pagal paskaičiavimus tik tai 25 procentai piliečių pasitikė bankams. Tai yra labai mažas procentas. Ką jūs darytumėte, kad sugražintumėte pasitikėjimą bankų, finansinių paslaugų sektoriais, kad e, tie sektoriai būtų e, skaidresni, konkurencingesni ir e, kaip užtikrinsite, kad horizontaliai finansų paslaugų sektorio bus užtikrintos piliečių teisės, vartotojų teisės? E, manau, kad jūs e, labai svarbų dalyką pasakėte. Pradžioje aš apie tai kalbėjau. Vartotojų interesai per ateinančius penkerius metus tai būtų labai svarbu. Sistemos e, pajėgumai, paslaugos ir viskas turi būti, buvo skirta finansiniai sistemai apsaugoti, išsaugoti ir jūsų komitetas dirbo šioje srityje labai daug, bet aš, jeigu būsiu paskirtas, daugiau laiko paskirsiu galvodamas apie tai, kaip uh, suteikti daugiau naudos vartotojams, kaip piliečiams ir piliečiams dėl draudimo produktų ar tai būtų automobilių ar namų draudimas e, rinkose, sąlygos yra skirtingos, žinome, kad vartotojai kai kuriuose rinkose visi moka daugiau negu kitur ir e, ne vienodai užtrunka, kad per kiek laiko gražinama kompensacija, draudimo išmoka. E, siekiant užtikrinti naudos, mes turėtume pažiūrėti į tas sėtis. Labai daug kas jau buvo padaryta praeitie, e, gavo daugiau informacijos e, vartotojai ir taip pat jie turi toliau žinoti, kokios yra sąlygos tų sustarimų, kurios pasirašo. Manau, kad toliau mes galime e, tai plėtoti. Ir E, taip pat reikia labai svarbu žinoti, kokie yra mokesčiai, e, komisinis mokestis už e, finansinės paslaugas. Ir ar pagrysti tie mokesčiai, parduodant tam tikrus finansinius produktus. Aš ir su IMKO komitetu ir kitais kalbėsiu apie tai, ką mes galėtume daugiau padaryti šioje srityje. Keis Wimborn, EKR. Ačiū. E, Lorde Hilai, galiu pateikti Jums antrą klausimą. Ir dabar jau nesispiriu pagundai pateikti techninį klausimą. Per pastarusius penkerius metus mes daug dirbame šiame komitete e, rengdami teisės aktus dėl trečių šalių režimų. Kyla daug prieštaravimų dėl tų dalykų ir norėčiau paklausti, ar jūs mm, e, manytumėte, kad reikėtų omnibus visapimančios direktyvos apie trečiųjų šalių e, režimus, kad suvienodintume visus e, dalykus, pavyzdžiui, MIFID, e, rinkos infrastruktūros reglamentą, vis, ar nereikėtų visko apimti, galvojant apie trečiųjų šalių sąlygas. Uh, Ir e, kitas klausimas e, - tarpuskaitos rūmai. Ką Jūs galite pasakyti šio klausimu? Dėkuoju. Dėl omnibus ar bendros direktyvos per pastarąsias dvi savaitės aš apie tai nema, negalvojau, bet e, klausimas verstas pasvarstyti, vertas pasvarstyti. Ir kaip e, anksčiau jau sakiau, e, galvojant apie reglamentavimą, svarbiausia yra pabandyti užtikrinti nuoseklumą, vientisumą skirtingose srityse E, ypač dėl techninių dalykų, dėl veiksmų apimties ir vairių reikalavimų susijusių su skirtingais teisėkuros pagrindais. Mes turime, mano nuomonė, e, labai sunku yra pasižiūrėti, kaip viskas yra tarpusavyje susiję. Dabar viskas sudėtinga, o mano nuomonė paprastesni dalykai yra geresni. Uh, pasižiūrėčiau į šią sritį mielai ir galėtume, galėtume pabandyti e, įvertinti, ar verta kažką daryti ar ne. Dėl centrinės sandario šalies atsiskaitimo, kaip jūs sakėte, mes turėtume vertinti, ar atitinka tarpusavyje mūsų taisyklės. E, dabartinė padėtis nėra gera, mums reikia ilgalaikio sprendimo. Žinome, kad yra nedėliotinų iššūkių, kuriuos reikia išspręsti. Būtų gerai, jeigu ekvivalentiškumas būtų steigtas amerikiečiams, bet reikia užtikrinti, kad jų taisyklės būt, bus tokios pat geros kaip ir mūsų ir mes turime ginti savo taisyklės. Aš žinau, kad vicepirmininkas Barnė dirbo šioje srityje, buvo siekiama susitarimo šioje srityje ir aš dirbsiu tęsdamas jo darbą. E, Mat Karsi. Ačiū. Norėčiau grįžti prie interesų konflikto klausimo. Jūs tikriausiai žinote, kad daug komentatorių ir šio komiteto narių kalbėjo e, apie surūpnimą, kad jūs galbūt susijęs esate su sičiu ir turite asmeninių, profesinių tam tikrų ryšių e, prieš jūsų, prieš šį posėdį jūsų šalininkai e, ir jūs sakėte, kad jūs e, laikysitės visų reikalavimų, bet aš turiu ir kad, kad sieksite mažiau reglamentavimo, jūs sakėte, bet aš ne visiškai sutinku su tuo, kad mažiau reglamentavimo tai yra geriau. Ir dėl finansinių paslaugų, ar jūs galvojate, kad reikia reformų? Ar yra kokiu nors reglamentavimo grandžių, kurias reikėtų sustiprinti? Ir dar, kaip ketinate vartotojų pasitikėjimą sustiprinti finansinių paslaugų sektoriumi Europoje ir kaip e, jie gali tikėti, kad jų interesai bus svarbesni jums negu kad finansų sektoriaus. Dar kartą pabandysiu. Ką tik kalbėjome apie tai, atsakydus į klausimą pateiktą prieš tai, kaip svarbu yra galvoti apie vartotojus, piliečius ir kaip užtikrinti, kad jie pajustų praktinę finansinių paslaugų naudą. Aš būtent to ir sieksiu. Toliau, jūsų bendras požiūris į reglamentavimą. Jūs sakėte, kad nemanote, jog mažiau reglamentavimo iškart reiškia e, gerą dalyką. Keista, baisu, bet ir aš su tuo sutinku. Ką noriu pasakyti? Reikia deramo kiekio reikalavimų. Mes matėme, kas atsitiko, kai nepakankamai buvo reglamentuojama. Nepriskirkite man nuomonių, kurių aš neišreiškiau apie reglamentavimo svarbą. Svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp reglamentavimo ir deramai funkcionuojančios ekonomikos. Aš nesakau, nepasakiau ir nemanau, kad mums reikia uh, E, sudeginti viską ant milžiniško e, laužo, mes turime pasižiūrėti protingai, racionaliai, realistiškai į turimus reikalavimus taisyklės, jau mes turime sistemą, kuri skirta teisėkuros aktams peržiūrėti. Mes turime laikytis tos sistemos principų, bet taip pat turime užtikrinti deramą pusiausvyrą. Uh, Jeigu pasižiūrėsime į bet kokią įmanomą sritį, kai e, greitai reikia reaguoti į krizės padarinius, esant dėliam spaudimui siekiama geriausio rezultato, bet ne visuomet pavyksta viską pasakyti gerai dėl sičio. E, jūs e, pristatėte mano įvaizdį, bet aš negaliu jo atpažinti. Aš, kaip sakiau, prieš aštuonerius metus pradėjau savo verslą, prieš penkerius beveik metus išėjau visai iš jo ir aš nestovauju Londono sičiui. Dėkuoju. Paskutinis klausimas Filip Debaker. Alde. A, ačiū. Mano užduotis e, sutvarkyti viską, suveršti visus varštelius ir aš grįžtu prie e, ne, bankų sąjungos. Ar jūs įdėksite ar neįdėksite galutinę e, ramščio e, te, indėlių draudimo sistemos, taip ar ne? Antras dalykas, be finansavimo sistemos MVI iš bankų sektoriaus jūs konkrečiau nepakalbėjote apie reglamentavimas šios srities, koks būtų jūsų prioritetas, kaip e, kapitalo rinkoms, draudimo bendrovėms, pensijų fondams e, jūs galvojate pagerinti reglamentavimą MIFID, kapitalo reikalavimų direktyva ir taip toliau, ką reikia pakeisti. Kitas dalykas yra privatus pensijų fondai, kokie būtų e, barjerai pašalinti, kad būtų galima užsitikrinti stipresnį kapitalą, daugiau kapitalo. Pirmiausia, dėl bankų sąjungos. Bijau, kad negaliu jums e, kitaip atsakyti, negu kad atsakiau jau porą kartų į klausimą apie indėlių garantijų sistemą. Atsiprašau, bet nėra mano atsakymas taip ar ne. Mes turime užtikrinti, kad sistema veiktų, o paskui praėjus tam tikram laikui, kaip visuomet, ką darom, pasižiūrėsime, ar veiksmingai sistema veikia ir jeigu reikės, įdėkti pokyčių. E, norėčiau padėti, bet dėja negaliu Jums e, kalendoriaus pateikti. O dėl kapitalų rinkų sąjungos Jūs pateikėte keletą pavyzdžių, minėjote kliūtis, kurias reikia įveikti ir Tai ir yra sritys, kur, mano nuomonė, e, reikėtų daugiausiai padirbėti. Bet po dviejų savaičių nuo paskirimo ir jeigu aš būsiu patvirtintas, aš dirbsiu, bet per tas dvi savaitės aš ne, negalėjau įsigilinti pakankamai, kad pasakyčiau, reikia atsikratyti to reglamento, pakeisti tą ar e, naują priimti reglamentą ar taisyklės kažkurioje kitoje srityje. Mes e, turime siekti panaikinti nustatytas kliūtis, įskaitant srityse, kurias jūs minėjote, ir rasti praktišką atsakymą dėl to, ar reikės ką nors keisti, įdėkti ar taisyklės reikia plėsti, koreguoti. Norėčiau pasakyti, kad e, mielai dirbsiu su jumis šiuose sityse, su kitais, kurie norės dirbti, atvirai kalbėti apie viską, o paskui e, pagal tam tikrą kalendorių grįžti, nustatyti veiksmų planus, datas ir užtikrinti aukštesnės kokybės vertybinių popierių kūrimą, bet kiekvieną žingsnį aš pristatysiu.